Good afternoon, ladies and gentlemen. Labą dieną, ponios ir ponai. Nedaug turime parlamento narių, atrodo, šioje salėje. Ačiū, kad atėjote, ponės Sander, jūs vienintelė be manęs, dar viena narė. Labai ačiū, kad atėjote. Dvi narės su manimi jau bus trys. Puiku. Ir dar viena yra narė. Esame keturiese. Penkiese. Labai daug. tačiau neturime pranešėjo Benedeko Javoro. Pirmas klausimas. Patvirtinti darbo tarkį reikia. Jeigu nėra komentarų, patvirtinsime be jokių pakeitimų. Ačiū, aš neturiu pranešimų. Toliau protokolai. Liepas 11.12 dienos ir rugsėjo 5 dienos protokolai. Ar turite pastabų? Nematau pastabų. Labai ačiū. the, the title. Which... Paskaitysiu pavadinimą, labai ilgas, tai užtruks kokią minutę. Kuriant atsparę energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą valstybėms narėms, nustatyti įpareigojimai 2021-2030 metams laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltamo efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir Europos parlamento ir tarybos reglamento numeris 525-2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo dalinis keitimą. E, Benedekai, pavadinimas pakankamai ilgas. Tu neatspėjai ateiti į posėdį, kol mes skaitėme pavadinimą. Pa Spalio mėnesį praėjusiais metais e, vadovas nustatė CO2 išmetimo mažinimo tikslą bent 40 procentų iki 30 metų palyginti su 90 metais. Ir kai kuriems sektoriams, kaip žinote, netaikoma prekyba taršos leidimais ir e, jos reikia sumažinti 30 procentų iki, 200, palyginti, iki 30 metų. Siūlomas reglamentas šiuos įsipareigojimus paverčia privalomais metiniais šiltnamio dujų emisijų tikslais valstybės narėms 21-30 metais, remiantis sažiningumo, veiksmingumo ir aplinkosauginio integralumo principais. Pagrindinis komitetas Šiuo atveju, žinoma, yra Envi komitetas. Pranešėjas ten yra kolega Gerbrand Jan Gerbrandi iš Alde frakcijos, bet jis yra taip pat ir šio komiteto pakaitinis narys. Taigi dabar galime pasidaryti nuomonėmis su kolegomis įtre komitete. Taigi pradėkime diskusiją ir dabar žodis mūsų pranešėjai Benedekui Javor, kuris yra GUE frakcijos narys. Taigi prašom pristatyti savo požiūrį. Ačiū pirmininkė. Aš atstovauju žalius, žaliuosius, bet šiaip jau. Žinoma, jeigu klimato klausimų, tai žinoma, netgi atstovaudamas GUE būtumėte tai labai žalias. Na, svarbiausia pagerinti situaciją klimato kaitos prasme, o ne tai, kokiai frakcijai kas priklauso. Ir aš tikiuosi, kad darbas su šiandienis pranešėjais vyks būtent tokiu pagrindu. Ačiū už įžangą. Aš atsiprašau, kad pavėlavau, nes turėjau darbo lygiai ir šiai kitose komitetuose. Kaip jūs puikiai išdėstėte, ITRE komitetas teikia nuomonę ENVI komitetui, kaip pagrindiniam komitetui šio klausimo. Aš manau visgi, kad yra svarbių klausimų, kurie svarbus ir ITRE komiteto nariams, kurios reikia aiškiai išdėstyti ir prisidėti prie reglamento, siekiant geriausiai pasidalyti pastangas šioje srityje. Žinoma, kai komisija pateikė savo pasiūlymas, jie bandė turėti galvoje Paryžiaus susitarimą, su juo susivykius įvykius ir tai, kad reikia skubio veiksmų, kad pasiektume Paryžiaus sutarime numatytus tikslus. Pirmininkas, atsiprašau, turbūt reikėtų pakeisti pakeisti kanalus, nes numeris 2 turėtų būti anglų kalbos kanalas. Nes antrame kanale girdisi e, kita kalba. O jūs galite kalbėti savo gimtąją kalbą nuliniu kanalu. Na, jeigu neleisite, kalbėsiu angliškai. Aš galėčiau, aišku, kalbėti ir gimtąją kalbą, bet daugumai turbūt uh, lengviau klausytis anglų kalbą, o ne mano gražia vengrų kalba. Taigi turime vykdyti, gyvendinti Paryžiaus sutarimo reikalavimus. Na, nu, komisijos e, pasiūlymas iš dalies juos atitinka, tačiau aš manau, kad mums dar reikia pasidarbuoti, kad padidintume Europos klimato ir energetikos paketo ambicijas ir tikslus, kad pasiektume nedidesnio kaip pusantro laipsnio atšilimo tikslo. Žinoma, ką sutarsime su šešėliniais pranešėjais, tai, tai, tai bus aišku e, vėliau, tačiau norėčiau išdėstyti svarbius klausimus, kur mums, manau, reikia šiame katete bendradarbiauti. Pirmiausia, turint galvoje, kad šiltnamio dujų išmetimas kaip tikėtinas sumažės nuo 16 iki 20 metų. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas dabartinė forma gali numatyti galimybę e, be reikalėlo padidinti CO2 biudžetą. Ir išeities taškas būtinai reikalingas, kad numatytume ir emisijų trajektoriją. Taip pat reikia užtikrinti, kad netlygytume toms šalims, kurios nesilaiko netitinka dabartinių tikslų ir turime atkreipti dėmesį atskirų valstybių narių pastangas. Džiaugiuosi komisijos pasiūlymų tuo, kad bet koks perteklinis pasiekimas e, anksčiau pasiektas e, būtų panaikintas ir nebūtų perkeltas, kas iki 20 metų sudarytų pusantro milijardo tonų. Mm. Neturėtume leisti to įskaičiuoti. Dėl lankstumo mechanizmų, tai jie yra labai reikalingi, turint galvoje būtinas pereimus, teisingą pereimą valstybės narėse. Tuo pat metu reikia nesukurti spragų. Lankstumo mechanizmai reikalingi tam, kad padėtume valstybėms narėjams atitikti reikalavimus. Bet turime vengti situacijų, kuomet valstybės narės galėtų, narės galėtų išvengti reikalavimų pagal pastangų dalymas reglamentą. Mano nuomonės projekte aš taip pat raginu jūs šanks, iš anksto patikrinti atitikties e, padėti ir numatyti mechanizmus. Svarbu ne tik e, reglamentą reikia patvirtinti, bet reikia ir turėti mechanizmus sekti, kaip yra jis įgyvendinamas, kaip valstybės narės jo laikosi ir reikia stiprių peržiūros mechanizmų, kad galėtume reaguoti, kuomet e, valstybės narė nesiseka to padaryti. Atitikties patikrinimas pirmasis e, būtų tik 27 metais pagal komisijos pasiūlymą. Tačiau valstybės narės neturėtų laiko įgyvendinti papildomą politiką, jeigu jos nebūtų pakeliui e, įvykdyti tikslų. Todėl aš siūlyčiau atkurti kasmetinius atitikties patikrinimus, nes pati komisija rengia ir kasmetinės ataskaitas ir e, kas du metus rengia trajektorijos ataskaitas. Tai būtų svarbu kasmet patikrinti atitikti. Yra ir kitų svarbių klausimų, kuriuos aptarsime su šešėliniais pranešėjais. Tačiau Manau, kad šie, kuriuos aš paminėjau, yra didžiausi iššūkiai parlamentui, e, kad jis pasiūlytų komisijai tokį reglamentą, kuris būtų pakankamai ambicingas, skaitant ir energijos efektyvumo politiką, kad galėtume atitikti Paryžiaus sustarimą. Taip pat reikia turėti galvoje suprečius įvykius Arkties e, vandenyne pastaruoju metu, kas įrodo, kad mums reikia kaip galima toliau siekiančio reglamento, padedančio kovoti su klimato kaita, nes jeigu to nedarysime, tai yra didelė galimybė, kad e, pasaulinė klimato sistema susviruos. Ir tikiuosi, kad su šėliniais pranešėjais parengsime nuomonę komitetui, kuris padės ir Envi komitetui mm, įtakoti komisijos pasiūlymus tokiu būdu, kurie būtų naudingi parlamentui, pačiai Europos Sąjungai ir kad turėtume tinkamą reglamentą dėl pastangų pasidalymo kad ir tai padės veiksmingai kovoti su klimato kaita. Ačiū. Na, jums skiriame šiek tiek daugiau laiko. Pana Kampulana Natur, kuri pakeičia ponę Bonafė. Prašom, jums žodis. Uh... Ačiū. Atsiprašau už kolegiją, jau užstrigo oro uostai Italijoje. Kalbant apie pastangų pasidalimo reglamentą, tai yra naujas svarbus žingsnis ES strategijoje, pereinant prie mažo CO2 kiekio ekonomikos. Ir artimiausiu metu įtrio komitete aptarsime šį klausimą, taip pat kalbėsime apie bendrus CO2 mažinimo tikslus ne ATLP sektoriuose. Tad kalbame apie smulkėją pramonę, transportą, statybą, žemės ūkį, atliekų valdymą. 30 procentų norima sumažinti išmetamosius teršalus lyginant su 2005 metų lygmeniu. Tai yra bendras tikslas ne, ir um, visako derinimas su tvarumo tikslais yra nepasirinkimas, o tiesiog privalomas dalykas siekiant tokių rezultatų. Atsižvelginti klimato kaitos keliamus iššūkius negalime praleisti šios galimybės, svarbu galvoti apie technologinę plėtrą transporto sektoriuje. Taip pat svarbu nepamiršti ir e, gaminių dizaino e, bei toje srityje pasiektos pažangos, e, taip pat žiedinės ekonomikos modelio. Tai svarbus modelis, kurį turime. Mm, mm, tinkamai išnaudoti, žvelgti tai kaip į iššūkį. Reikia užtikrinti, kad ir teisėkuros sistema būtų numatanti toliai į priekį ir būtų išsame. Pagrindų sprendimas dėl žiedinės ekonomikos, atalpas, taip pat pastangų pasidalymo, visa tai yra susiję tarpusavyje ir yra įtraukta į naują dokumentų rinkinį. Dabar dėl pastangų pasidalymo mes parlamente galime e, su E, padėti e, savo solidarumo pademonstravimu. Taip pat norėčiau priminti kitus du svarbius aspektus. Ar komisijos pasiūlymas yra pakankamai ambicingas atsižvelgiant į naująjį lankstumo mechanizmą? E, kaip minėjo Janas Voras, tai dar kelia abejonių, reikia išanalizuoti tų naujų nuolaidų susijusių su mm, ATLPS ir taip pat žemės panaudojimo LULUCES, LULUCEF sektoriumi poveikį. Dar vienas svarbus aspektas yra sažiningumo aspektas. Svarbu įvertinti teikiamų pasiūlymų um, sažiningumą, taip pat e, tikslų pasiskirstimą ir atsižvelgti į lankstumo mechanizmą. Tai yra simetrinis paskirtimas tarp valstybių narių. Ir Taip pat nuo 20 metų fiksuotas lygis, kuris būtų taikomas. Čia svarbu atsižvelgti į valstybių narių charakteristikas, į tai, kad viskas būtų subalansuota ir jau būtų užtikrinta, kad valstybės narės imtųsi veiksmų. Ačiū labai. Alde frakcijos vardu dabar poniai Punset norėčiau suteikti žodį. Dėkoju skaičiau tekstą ir komisijos atitinkamą pasiūlymą dėl šiltnamio efektas sukeliančių dujų mažinimo ir panašu, kad atskaitos taškas yra neblogas, tačiau būtina parlamentui iš šio teksto, šį tekstą paversti dar ambicingesniu tekstu, kad būtų laikomasi susipareigojimų ir jie būtų pakankamai ambicingi. Čia yra gana e, kontraversiškų temų. Uh, Ir mes, aišku, stengsimės patobulinti šį tekstą, tačiau dėryboms erdvės mums nėra daug. Pavyzdžiui, kalbant apie procentų, apie proc... nustatytas konkrečius procentus ir e, valstybių narių įsipareigojimą e, laikytis tų, e, to, e, e įgyvendinti tos tikslus. E, Ir taip pat e, e, manau, kad labai svarbu ir tinkamai apskaičiuoti tos, e, tos rodiklius. Na, kaip sakiau, mums iš tiesų labai nedaug erdvės manevrams yra ir aš manau, kad mes jau išnaudojame visas savo galimybės. Tačiau reikėtų stengtis, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje daugiau pasiekti. Žemės ūkio sektorio nereikėtų vertinti kaip kažkokio tai, kažkokios ryties, kurioje e, bet kokią kainą reikėtų siekti, bet to dariškai siekti e, e, šildomą efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo drastiškai. Ir e, to labiau, kad matome, kad pastaruoju metu šios, čia yra tikrai reikalavimai labai grįžti nustatyti ir matėme, kad situacija vis dėlto prastėja. E, Aš manau, kad reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip sumažinti konvencinius įprastus e, e, ūkininkavimo būdus, e, taus, aplinką tausojančio ūkininkavimo naudai, pavyzdžiui, apribojant pesticidų naudojimą ir panašiai. Lankstumas taip pat labai svarbus, jis yra numatytas komisijos pasiūlyme mums reikia kažkokiu tai papildomų priemonių. Vise, Tačiau reikia vengti e, kad, neigiam, kad, kad tą savo priemonėmis nepasiektume neigiamo efekto, pavyzdžiui, kalbant apie nelegalų miškų kirtimą ir jo kontrolę nes mes žinome, kad miškininkystės srityje CO2 mažinimo tikslai yra labai svarbus. Mums reikia kažkaip tais balansuoti e, skirtingas sritis, skirtingus sektorius, e, kad ta, tie CO2 mažinimo tikslai būtų realizuojami. Ir taip pat reikia stengtis išvengti biurokratinės naštos didėjimo, didin, pa, pailginant terminus. Tačiau E, mūsų manimus pasiūlyme teikiamas terminas, e, e, kelių metų terminas yra pernelyg ilgas, kadangi tikslai yra nustatomi kasmet, nebus laiku sureaguota į tam tikrus netitikimus valstybėse narėse, todėl reikėtų dažniau peržiūrėti taisyklės bent kas dviejus, trejus metus. Thank you, Chair. On the behalf that, uh... Ačiū pirmininkė. Šono Kylio vardu norėčiau pasisakyti, jis dėja negalėjo atvykti į šios dienos posėdį. Labai svarbu, kad ES išliktų lyderė klimato kaitos veiksmų srityje. Tai reiškia, kad privalome įgyventi veiksmus, kuriuos prisėmėm pagal Paryžiaus sustarimą. Tam reikia ir konkrečių a, politikos veiksmų, taip pat siekti tinkamos pusiausvėros tarp kovos su a, klimato a, kaita ir taip pat išlaikant. A, tinkamą pusiausvyrą e, valstybėse narėse. Tai yra svarbus iššūkis, kurį norime įgyvendinti. Manau, kad šis pasiūlymas pasiekia gerą pusiausvyrą tarp sažiningumo, kašto efektyvumo ir užmojų masto. Svarbu išlaikyti tą pačią pusiausvyrą tarp lankstumo ir paskatų teikimo, siekiant imtis realių veiksmų. Manau, kad lankstumas valstybėms narėms yra labai svarbu. Ir kalbant apie ATLPS paskirstimus, e, taip pat LUCEF sektorių. E, LUCEF sektoriuje labai svarbus yra e, kreditai ir svarbus čia yra taip pat e, išmetamųjų teršalų derinys ir reikia nepamiršti, kad kalbant apie anglės sekvestraciją, miškų nikimas yra svarbus procesas. Reikia užtikrinti, kad būtų na, užtikrinama, jog nevyktų CO2 nutekėjimo procesai, e, kurie dar labiau didina globalų a, išmetamųjų teršalų kiekį. Ir tas 40 procentų tikslas iki 30 metų tikrai yra realus, jo galima pasiekti. Manau, kad ATLP sistema ES mastų užtikrina, kad e, būtų mažinami išmetamieji teršalai ir suprantu, kad kai kurios valstybės narės susiduria e, su konkrečiais iššūkiais siekiant 20 metų tikslų, e, be abejo tam įtaką daro ir ekonominė situacija, tačiau manau, kad iš esmės esame gana neblogoje padėtyje, e, tikrai neblogas pasiūlymas ir manau, kad galima siekti sumažinimų ir ne atalpas sektoriuje. Ačiū. Dabar komisijos vardu klimato direktorato vadovas pasisakys, panas Jetsker. Ačiū labai, ačiū už tai, kad pakvietėte mane į šios dienos posėdį. Aš taip pat per daug neišsiplėsiu, nes, man atrodo, visi turėjo pakankamai laiko susipažinti su pasiūlymu. Tai ir norėčiau taip pat padėkoti tiems parlamento nariams, kurie sakė, kad komisijos pasiūlymas yra subalansuotas, kalbant apie sažiningumą, aplinkosauginį integralumą ir ekonominį veiksmingumą. Keletas pastabų dėl konkrečių klausimų. Tik norėčiau užtikrinti e, vieną iš parlamento narių, kalbant apie ankstesnio laikotarpio viršymą nėra numatytas perkelimas, taip kol kas yra su formuluotas teisės aktas, bent jau šiuo metu galiojantis teisės aktas ir taryba neprašė nieko keisti. Be to komisijos nuomonė mes nemanome, kad e, kuri nors iš, iš valstybių narių neįgyvendins 20 metams numatytų tikslų, tai kainuotų įtin daug, jau yra įtin veiksmingas atitikties mechanizmas nustatytas, jis ir toliau bus taikomas, o dėl to lankstumo ir pusiausviros Manau, kad čia jokių spragų neturėtų atsirasti. Komisija buvo gana atsargi ir konservatyvi rengdama savo požiūrį dabar dėl atitikties patikrinimo. Manau, kad norima pereiti prie tokios sistemos, kuri būtų suderinta, kad nebūtų tokios didelės administracinės naštos tiek ir valstybėms narėms, tiek ir komisijai. Būtent todėl mes siūlome tas, e, tą tokį vadinamą švelnių ir griežtų priemonių derinį. Kalbant apie tas švelnes priemonės, kasmet tikrinsime, ar valstybės narės e, tinkama linkme juda, e, kalbant apie užsibriežtą tikslą, tačiau tikrai kasmet neteiksime E, skundų e, teismui, jeigu valstybėms narėms nepavyks to padaryti. Tačiau kas penkerius metus yra tokia galimybė numatyta kreiptis į teismą. Tai jau būtų tokia griežta, kieta priemonė susijusi su atitikties nesilaikymu. Taip pat norime užtikrinti, kad tas lankstumas, kuris yra suteikiamas pagal LUCF, e, ir kurį galima susitikti po penkerių metų laikotarpio, kad būtų galima tinkamą viską, tinkamai viską mobilizuoti. Mm. Na, o kalbant apie tą metinį ciklą, žemės ūkio atveju to nebus galima padaryti. Dabar dėl neteisėto miškų kirtimo. Taip, buvo minėta, kad E, šis pasiūlymas neapima išmetamų teršalų susijusių su miškininkystė. Šiandien kalbėsite apie tai, tačiau tai jau bus kitas klausimas, kurį aptarsite po 17 valandos. Tačiau e, tiesiog norim užtikrinti, kad jeigu jau bus kertami miškai, kad viskas būtų užfiksuota e, specialiame dokumente. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kad tarsi žemės ūkis yra išlaisvinamas šiuo pasiūlymu. Na, taip tikrai nėra. Žemės ūkija, e, žemės ūkis rytyje reikės mažinti emisijas ir pagal pastangų pasidalimo reglamentą būtent tai bando užtikrinti ir šis pasiūlymas. Tačiau mes norime ūkininkams suteikti galimybę mm, susijusią su emisijų mažinimu ir LUCEF sektoriumi, kad jie turėtų daugiau pasirinkimo e, lyginant su šiandieną ir emisijų mažinimu ar pagal vieną, ar pagal kitą sistemą, ar pagal LUCEF sistemą. Būtent dėl to buvo sukurtas tas tam tikras perėjimas tarptų dviejų atskirų sistemų, tačiau tikrai nei vienas e, sektorius negalės atsipalaiduoti, visi turės prisidėti prie e, išmetamų teršalų mažinimo. Ačiū labai gerbiamas direktoriu, ačiū už Jūsų pastabas. Dabar žodis mūsų pranešėjai Benediktiavo. E, Pre savo įžanginėje kalboje e, sugaišta 7,5 minutės. Galbūt dabar užteks 30 sekundžių, tikiuosi. Ačiū pirmininkė. Apsiribosiu 30 sekundžių. Dėkuoju už visus kolegų pasisakymus ir taip pat komisijos pas, pastabas. Aš manau, kad mes dar turime galimybės e, tobulinti šį dokumentą ir stengsimės jį toliau gerinti, bendratarbiavimą su šešėliniais e, pranešėjais komitete. Tikiuosi, kad tai galutinis rezultatas bus tikrai sėkmingas. Pirmininkas, e, na, turbūt čia mes nekalbame apie mūsų naudojimą laiką prie to darbo. Dabar periname prie kito mūsų darbo, darbo tvarkės punkto. Tai yra e, tiesa viso tvarkarašio, tai yra ir sausio 12-ąją bus dar svarstomas e, šis pranešimas, paskui kovo mėnesį aptarinė, bus balsavimas komitete, o Envi galutinis balsavimas bus gegužės mėnesį jei šiam komitetui pateikti, pateikiamas e, daug, galutinis dokumento, e, galutinė dokumento versija e, aptarti dar turi būti pateikta bent porą mėnesių iš anksto. Taigi. Ir dabar kalbėsime apie ES e-valdžios veiksmų planą 2016-2020 metams. Pone Angelika Mlinar yra Aldė atstovė, yra šios nuomonės referentė. Ir noriu Jums e, priminti, kad Europos komisija paskelbė 16 metų balandžio mėnesį savo komunikatą šią temą prieš daugiau kaip pusę metų. Tai yra ES e-valdžios veiksmų planas skirtas 2016-2020 metams. Šis, e, šiuo, šis veiksmų planas yra prieš tai buvusio veiksmų plano tesinys. Tai yra plano skirto 11-15 metų laikotarpiui penkių metų laikotarpiui. IMKO komitetas yra atsakingas komitetas šiuo klausimu, renkiant e, parlamento e, pranešimą savo iniciatyvą, tačiau ITRE komitetas, remiantis 54 darbo tvarkos taisyklę, yra įtrauktas taip pat į šią procedūrą. Tai yra labai svarbu, kadangi tai eina į vieną iš mūsų išskirtinių e, kompetencijų svarbiais klausimais įtrė komitete šiuo klausimu yra numatyti, e, numatytos diskusijos ir aš norėčiau Angelikos paprašyti pradėti šią diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, noriu pasakyti, džiaugiuosi, kad galime apsikeisti nuomonėmis šiuo klausimu šiandieną ir aš e, tikiuosi, kad mes galėsime gerai bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais šiuo klausimu. Kaip pirmininkas minėjo, E, šioje srityje mums tenka išskirtinė atsakomybė ir kompetencija. Elektroninė valdžia yra labai svarbi ES vieningos rinkos strategijos dalis, jos tengiamasi sumažinti išlaidas e, tiek verslui, tiek privatiems asmenėms. Galima labai daug apie tai kalbėti, tačiau aš norėčiau apsiriboti keliais e, dalykais ir išklausyti kolegų pastabų po to. Uh, Labai džiaugiuosi komisijos komunikatu dėl e, veiksmų plano ir jau labai nemažai buvo nuveikta ES lygmenių, kad e, būtų digitalizuotos e, vyriausybių viešosios paslaugos e, įvairiose srityse, įmantis e, priemonių, e, užtikrinant paprastesnį piliečių, paprastesnę prieigą prie viešųjų paslaugų. Ir dabartinio e, Europos e, savykumo e, tam tikros bazės peržiūra yra taip pat numatyta atsižvelgiant į tą veiksmų planą, stengiantis užtikrinti, kad ir valstybių narių lygmenių e-valdžios mechanizmo įgyvendinimas būtų įgyvendinamas veik, kiek įmanoma veiksmingiau, užtikrinant tinkamą saveikumą, koordinuojant valstybių narių Um, veiksmus, pavyzdžiui, nustatant standartų, viešų pirkimų standartus, vienodus standartus. Tačiau, e, e, kalbant apie šią sritį, manau, kad mes turėtumėme savo veiksmus e, paversti tikrai labai perspektyviais ir, ir veiksmingais, tinkamai gyvendinamais ateityje. Ir pavyzdžiui, reikėtų padaryti daugiau pažangos tokiuose srityse kaip e, debesyje, e, kompiuterinė debesyje ir panašus dalykai. Reikia ieškoti naujų e, skaitmeninimo sprendimų, užtikrinant ir tinkamą asmens duomenų apsaugą. Kitas svarbai svarbus yra e-valdžios paslaugų e, efektyvumo didinimas, e, e, jos dar nėra pakankamai efektyviai ir sparčiai teikiamos valstybėse narėse. Dėl to yra siekiama daryti viską, kad valstybėse narėse valdžios institucijos sudarytų visas sąlygas e, tiek piliečiams, tiek verslui e, naudotis visais teikiamais tik skaitmeninės erdvės e, teikiamais privalumais, pavyzdžiui, elektroninio parašo galimybė ir panašiai. E, Mes turėtume neužmiršti, kad e, ištiekiant užtikrinti šio e, veiksmų plano veiksmingumą, e, reikia užtikrinti tam tikrų iš ankstinių sąlygų tinkamą įgyvendinimą, pavyzdžiui, užtikrinant duomenų saugumą ir jų saveikumą, kad visose valstybėse narėse šie elementai tinkamai veiktų. Aš manau, kad mu, mes turime visas sąlygas, e, sudaryti sąlygas, e, toliau plėtoti viešasias paslaugas šioje srityje, kuriomis visomis e, pilnai galėtų pasinaudoti tiek privatus asmenys, tiek ir verslo įmonės. Aš dabar tikrai su dideliu džiaugsmu lauksiu kolegų pasisakymų šią temą. Dėkoju, sako pirmininkas. EPP frakcijos vardu dabar kalbės ponia Samder. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. E, administracija internete turi puikų potencialą siekiant suartinti vartotojus, įmonės ir e, viešasias instancijas. Viešųjų paslaugų e, skaitmenimas leis mums sutaupyti laiko, pinigų, taip pat užtikrina skaidresnę sistemą, kad būtų galima mažinti popierizmą, administratinius naštą, o tai yra svarbu įmonėms ir žmonėms. Taip pat pritariu komisijos veiksmams, jos veiksmų planui, einama tinkama linkme. Mums reikia gero bendradarbiavimo Europos mastu, kad užtikrintumėte, užtikrintumėte tarpusavę saveikumą e, tarp skirtingų valstybių dėl kelių principų, dėl skaitminių nuostatų, tarpusavio saveikumo, atvirų domenų, viešųjų pirkimų internete. Ir norėčiau pateikti keturias pastamas. Pirmiausia, pasitikėjimas yra svarbiausias sėkmės ingredientas. Reikia, kad vartotojai, įmonės, pasitikėtų administracija ir jos pajėgumais už apsaugoti asmeninius duomenys. Antras dalykas, kuris man atrodo svarbus, yra tai, kad administracija e, internete negali būti pakeista visiškai, negali pakeisti visiškojo administravimo e, realiame pasaulyje, nes yra ir neįgalių, ir žmonių gyvenančių kaimas antolosiuose regionuose, kurie mažiau naudoja internetą. Administracija turi būti realiai prieinama ir neturi užsidaryti vien skaitinėje erdvėje. Trečia, internetinės paslaugos turi būti gerai pritaikytos vartotojams, lengvai naudojamos, lankščios Ir ketvirtas dalykas. Europos institucijos, kaip sakė kolega, turėtų pateikti pavyzdį. Aš sakyčiau, kad galėtume ko gero pradėti nuo institucijų e, e, svetainių išvertimo į kitas kalbas, nes labai dažnai jos yra prieinamos tik anglų kalba ir nėra prieinamos visiems vartotojams. Taigi turime ir mes darbą. Taigi aš e, nekantrai lauksiu nuomonės projekto, kurį parengs kolegė Milnar ir e, ačiū Jums uždėmesi. Ačiū kolegė už Jūsų nuomonę. Dabar Socialistų ir demokratų frakcija kolega Zorinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau šį beitą pasakyti. Pranešėja ponė Mlinė, ar gali tikėtis mūsų pritarimo šiam pranešimui? Aš e, norėčiau pateikti keletą pastabų dėl šio e, veiksmų plano ir kaip jį būtų galima derinti su kitomis skaitmeninėmis iniciatyvomis. Mes žinome, kad ES tai vertina kaip didelį iššūkį Ir e, turint omenyje ir e, tai, jog mums būtina išsaugoti savo tapatybę, remiantis humanistinėmis vertybėmis, demokratiniu dalyvavimu ir panašiai. Ir čia atsiveria gera galimybė įgyvendinti skaitmeninę darbo tvarkę ir tapti, e, įgyti tam tikrą E, skaitmeninę europietišką tapatybę, kuris mus išskirtų iš, Europo, iš pasaulio konteksto. Mums reikia didesnio harmonizavimo. Aš taip pat ir, irgi kalbėjau apie savo pranešime apie piliečių ir įmonių e, sąveiką, e, glaudesnį, glaudesnius ryšius ir taip prisidedant prie valdžios iniciatyvos toliau plėtoti tas skaitmeninės, skaitmeninį paslaugų teikimo mechanizmus. Tačiau jie turi būti, kiek manoma, e, atsparesni ir e, e, turėtų būti atsparus įvairiems sukretimams. Mes jau turėjome galimybę kalbėti šią temą, kai rengėme pranešimą dėl bevėlio ryšio. Ir dabar čia taip pat iškyla didelis iššūkis mums e, e gerai išanalizuoti šį veiksmų planą ir suvokti, kad e, labai svarbu, e, turime, e, svarbu į, kiek manoma labiau sustiprinti tas viešasias skaitmeninės paslaugas, tai yra jų teikimo mechanizmą. E, Ir žinoma, e, tas mechanizmas turi būti tinkamas ir prieinamas e, verslo įmonėms, bet neturėtume užmiršti ir paprastų piliečių. Čia mes taip pat turime ką nuveikti. Aš manau, kad tai būtų naujoji kita, kitasis skaitmeninimo etapas. Dėkuoju. Ačiū kolega, toliau panas Raimon, žalėjai. Ačiū, ponė pirmininkė, pranešėjas, manau, teisingai, teisinga linkme eina, rengdama šį dokumentą ir mes galime prie jo taip pat vaisingai prisidėti. Aš norėčiau paminėti e, keletą dalykų. Europos lygmenių man susidaro įspūdis, kad Europos parlamentas, komisija ir taip pat taryba e, atlieka tikrai lyderių vaidmenį, kalbant apie duomenų teikimą e, viešoje erdvėje tą būtų galima dar labiau pagerinti, tačiau manau, kad tai, kas jau dabar buvo įvykdyta, yra pagirtina. Tačiau e, didžioji problema yra pačios valstybės narės, kurios turi savo kompetencijos rytis ir ten yra įgyvendinami labai skirtingi e, teisės aktai, skirtingai reglamentuojama šis rytis. Europos parlamentas turėtų kiek manoma didesnį spaudimą valstybėms narėms daryti, siekti ilgalaikių, ilgalaikių laikotarpių to paslaugų digitalizavimo, skaitmeninimo tikslo. Nes e, tai iš tiesų stipriai supaprastins e, piliečių gyvenimą. Ir pereisiu prie dar vieno aspekto, tai yra komisijos veiksmų plano uh, E, plane yra akcentuojamas verslas. Tai yra labai svarbu, tačiau neturėtume užmiršti ir to, kad mes e, e, kalbame ir apie piliečių poreikius. Ir apie administracinę veiklą, kuomet gyvenu vienoje šalyje ir kreip, kreip, kreipiuosi į kokias nors valdžios institucijas, kad man nekiltų problemų, pavyzdžiui, jeigu reikėtų tą patį daryti kitoje valstybėje narėje. Dėkoju. Mr. Kohli. Ponas Kaulyčiek, guoja e frakcijos vardu. Jis yra mūsų komiteto vicepirmininkas. Měl bych několik eh, jednoduchých poznámek. Za prvé. Ačiū pirmininkė, turiu keletą trumpų komentarų. Manau visų pirma, kad gera mintis yra suvienodinti registrų naudojamų ES formatus. Kartais tokie veiksmai būna sėkmingai, kartais nelabai. Taip pat registruojant nekilnojamą turtą, čia taip pat galima bandyti tai pasiekti, tačiau nežinau, ar tie registrai yra tarpusavėje sujungti, koncepcija galbūt ir gera, tačiau Kolegai iš Prancūzijos sakė, kad ne visi žmonės naudoja informacinės technologijas, ypač vyresni. Na, aš e, savo laikau vyresniu, bet aš kompiuteriu naudojuosi. Pirmininkas turbūt taip pat. Čekijoje mes turime tokią savoką, kur vadinama patikrinimo punktas. Ne, pirmininkė, jūs e, jaunas, tiesiog čia dirbate seniai. Taigi mes turime tokią savoka, kuri e, leidžia vienoje vietoje surinkti visus dokumentus ir ši koncepcija yra plėtojama. Aš manau, kad ji yra gera ir ją būtų galima pritaikyti visai Europos Sąjungai. Ar galima ją panaudoti tarp valstybinių mastų, dar yra klausimas, aišku. Žinoma, čia svarbus ir kalbų barjeras. Na, tarpusavio saugumas yra esminis klausimas. Vėlis ryšys yra gera mintis ES. Vėlgi bendras formatas būtų svarbu, tačiau kaip dėl apriepties. Nežinau, kas e, vyko Čekijoje pastarosius trejus metus, turime didelių spragų netgi pagrindiniuose maršrutuose, kur bevėlio ryšio signalų nėra. Taigi, viena vertus, registrų suvienodinimas yra gerai, kita vertus, aišku, gera mintis turėti prieigą prie interneto visoje teritorijoje. Ačiū, kolega. Ar dar kas nors nori kalbėti? Prašom. Ačiū, pirmininkė. Labai svarbu, kad dėkti elektroninę administraciją ir bendroji rinka turėtų tapti praktiškesnė, kad žmonės eitų iš ryto ne į betarbių biržą, o į darbą o šis elektroniniai vartai valdžios būtų svarbus žingsnis ir svarbu tai, kad vieną kartą pateiktų duomenų pakaktų. Tačiau norėčiau paraginti parlamentą laikytis ir kurti ir naujovišką požiūrį. Kalbant apie piliečius, tai Mes juk prisijungėme prie įvairių paslaugų, naudojame Facebook ar Google, nes mūsų pačių sistemų kūrimas yra labai lėtas. Tik tai 2018 metais turėsime bendrą prisijungimo, bendrus prisijungimo duomenis, kurie galios keliose valstybės narėse. Taip pat reikia dėti tinkamas ir saugumo sistemas ir aš tikiuosi, kad šie registrai bus atviri ir bus naudingi vartotojams, nes tai yra svarbu ir tai svarbu bendrovėms, aišku, bet tikiuosi, kad tai bus naudinga ir piliečiams. Ačiū. Komisijos vardu Andrėja Halmos, kurie atstovauja Connect generalinį direktoratą. Labai ačiū. Ačiū už e, šį apskaitimą nuomonėmis, už diskusiją. Dėkuoju taip pat už sveikinimo žodžius, už pozityvę informaciją, informaciją nuomonę dėl bendro, bendrai dėl veiksmų plano, taip pat šiaugiamėsi, kad e, šis komunikatas yra pateiktas e, bendrosios skaitminės rinkos kontekste, padedant piliečiams ir taip pat siekiant, kad viešosios paslaugos būtų prieinamos elektroniniu būdu visoje Europos Sąjungoje. Aišku, tam reikia didžiulių pastangų nacionalinių lygių. Ir tai suteikia galimybių taip pat pagerinti santykius ir su piliečiais, kaip sakėte. Taigi, tie principai, kuriuos mes pateikėme ir kuriuos jūs komentavote, iš tie rodo naują naują požiūrį į skaitminės e, viešasias paslaugas ateityje. <clears throat> Mes pasikliaujame atvirumu, skaidrumu ir ypač duomenų prieinamu, prieinamumu ir duomenų keitimus tarp administracijų ir taip pat e, kitų bei piliečių, tam, kad viešos administracijos galėtų tiekti aukštos kokybės viešasias paslaugas. Jūs minėjote, kad su piliečiai susijusios paslaugos mažiau minimos komunikate. Na, mes manome, kad turint skaitmeninius raktus, kurie įgalintų platesnę komunikaciją, būtų sukurtas pagrindas aukštos kokybės paslaugų teikimui piliečiams taip pat. Aišku, yra paslaugų, ypač e, siejamų su verslu, tačiau kai kurios iniciatyvos, sukuriančios vieną langelio prieiga prie informacijos arba, pavyzdžiui, elektroninio teisingumo portalas būtų naudingas tiek verslui, tiek piliečiams. Turint visą tai galvoje, tikimės, kad galėsime pereiti prie komunikato vizijos ir veiksmų plano, ne tik rengdami atskirus veiksmus, bet ir visumoje, perinant prie viešosios administracijos transformavimo, panaudojant skaitminės priemonės, tarpusavio saveikumo principais remdamėsi ir galėsime paspars, paspartinti vyriausybių transformaciją į skaitminės vyriausybės, kas būtų naudingiau verslui ir piliečiams Europos Sąjungoje. Ačiū. Labai ačiū už Jūsų pastabas komisijos vardu. Pone pranešėja, labai ačiū, aš džiaugiuosi girdėdama, ką sakė kolegos ir komisija. Atrodo, kad mūsų požiūris ir tikslas yra vienodas, nepriklausomai nuo politinės šeimos. Atrodo, kad turime galimybę parengti gerą ir stiprią nuomonę. Jūsų informacijai norėjau pasakyti, kad o, nuomonės projektas buvo nusiųstas, nusiųstas vertimui gruodžio 8 ir turėtų būti pateiktas sausio 12. E, terminas pakeitimams bus sausio 17 diena ir tikiuosi, kad galėsime dirbti ir toliau tokia puikia dvasia. Labai ačiū. Paminėsiu tvarkaraštį. Opinijų nuomonės <laughs> aptarimas sausio 12 dieną 2017 metais. Pakeitimai terminas po kelių dienų. Balsavimas komitete vasario 28 dieną. Gerai, kad ne 29. Balsavimas Imko komitete, tai yra pagrindinis komitetas, balandžio 25 dieną. Taigi turėtume būti pabaigę savo darbą likus dviems mėnesiams iki tol, o plenarinė sesija tikriausiai bus balsuojama birželio mėnesį. Taigi tiek penktų klausimų. Ačiū visiems už šią diskusiją. Dėkuoju pranešėjai, šešėliams pranešėjams ir kitiems. Aišku, ir Europos komisijai. Na, Dabar septintasis, tai yra šeštasis klausimas. Komisijos narys Ginter Oettinger turėtų atvykti pas mus po poros minučių. Tai yra ketvirtą valandą. Prašom. Norite dalyvauti diskusijoje? Gerai, gerai, puiku. Toliau trumpa pertraukėlė, dvi minutės. Uh, uh, welcome to uh, Mr. Kągi norėčiau pasveikinti poną Günterį Oettingerį. Tai tikrai tokia gana neįlinė proga, nes gerbiami kolegos greičiausiai nutiks taip, kad ponas Oettingeris e, pasirodo čia paskutinį kartą pasisako įtrio komiteto nariams, nes ponas Oettingeris šiandieną pateiks naujausią informaciją e, dėl tų jo koordinuojamų klausimų, taip pat pakalbės apie 17 metus. keletos dienų e, visiškai pasikeis jo atsakomybės rytis, jis pradės dirbti su biudžeto ir žmogiškų išteklių klausimais. Ir šiandien vykstančios diskusijos yra struktūrinio dialogo tarp Europos parlamento ir komisijos dalis. Tad labai džiaugiamės, kad gerbiamas komisaras atvyko pas mus ir pateiks naujausią informaciją susijusią su įgyvendinimu. E, Turėminė 16 metų komisijos darbo programą. Turiu pasakyti, kad buvo nemažai pasikeitimų skaitmeninės politikos rytyje pastaruoju metu. Tiek ir šiais metais, tiek ir anksčiau. Visai neseniai buvo paskelbta telekomo sistemos peržiūra. Tai yra vadinamoji naujoji, naujasis Europos elektroninės komunikacijos kodeksas. Taip pat BEREK reforma buvo atlikta ir be abejo įtrio komitetai įtin domina šios rytis. Tikrai bus nemažai klausimų, kuriuos galėsime šiandieną aptarti. Tad sveikinu Jūs dar kartą, gerbiamas komisarė. Sveiki atvykę į įtrio komitetą ir žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai. Visų pirma, kalbant apie skaitmeninę sritį, noriu Jums pasakyti, kad Europos e, tyrimų projektai labai svarbus Europai. E, pavyzdžiui, dėl kvantų technologijų buvo kalbama e, Romoje neseniai. Ir ar kalbėtume apie robotiką, sensoriką, fotoniką ar kvantų technologiją. E, mikro ar nano elektroniką, e, valstybė narė ne viena nebus pajėgi atskirai e, pasiekti kažkokio tai proveržio, e, kad būtų užtikrintas tinkamas konkurencingumas Europos mastų ar pasaulio lygmenių. Tačiau partnerystėje, bendradarbiaujant su e, tarp politi, pol, politikai, politikams ir um, verslui, taip pat valstybėms narėms ir e, įsijungiant į Horizontas 2020 programą, mes e, tu, užtikriname tinkamas sąlygas ir taip pat ir finansinius išteklius, pavyzdžiui, plėtojant robotikos e, technologijas. E, ieškant, siekiant proveržio mikroelektronikos srityje ir panašiai. E, bendros Europė, bendrojo Europos intereso e, projektų kontekste mes turime visus šansus e, drauge daug pasiekti. Aišku, ne visos valstybės narės yra, privalo tą daryti. Penkios, šešios, septynės valstybės narės gali imtis tų iniciatyvų, traukdamos pramonės subjektus. Taip, ES kontekste mes galime sukurti e, naują, e, naujas galimybės, kurias, kurias e, plėtotų, kuriamis naudotųsi bent keletas valstybių narių, visų valstybių narių naudai. Mums 2018-2020 biudžete manom, norime numatyti atitinkamas lėšas tokių iniciatyvų įgyvendinimui. Iš dešimties e, e, pačių svarbi, galingiausių e, kompiuterių pasaulyje šeši buvo Europoje. Tačiau šiandieną lyderiaujame dėje ne mes, o kinai ir amerikiečiai. Mums reikia daugiau, mes galime investuoti į tokias technologijas, į jų gyvendinimą ir plėtojimą, tačiau ne kiekviena valstybė narė atskirai, o visos turėtume tą daryti bendromis jėgomis. Ir e, įtraukdami į tos bendradarbiavimo procesus ir mokslo institucijas. Jeigu to nedarysime, jeigu neimsime bendro finansavimo e, e, priemonių, ar, pavyzdžiui, kuriant konsorciumus, į kuriuos įtrauktų Ispanija, Italija, Luksemburgas, Prancūzija, numatant lėšas Europos biudžete. Jeigu to nedarysime šiandieną, kalbant apie, pavyzdžiui, big data e, kontekstą, mes iš tiesų stipriai atsiliksime. Pirmojo pusmečio eigoje mes norėjome e, galutinai parengti telekomų e, reglamentavimo teisės aktų paketą ir buvo labai džiugu, kad ir parlamentas prie to prisidėjo. Ir yra parengti e, skaitmeninės infrastruktūros plėtojimo planai iki 2020 metų. Mes e, išsamei apžvelgėme, kokio poreikio e, galime tikėtis artimiausių dešimtmečio eigoje ir dar vėliau. Ir jeigu viską sudėsime, socialinius tinklus, duomenų parsisiuntimo ar pavyzdžiui, e, tam tikrų skaitmeninių sąsajų kūrimo, e, įvairių technologijų panaudojimo, pavyzdžiui, naudojantis e, automobiliais elementus, tuomet matysime, jog čia yra potencialas didžiulis. Ir mes norime, kad tokiuose svarbiuose objektuose kaip mokyklos ar ūkdymo institucijos ar transporto tam tikri mazgai pasiektumėme sąveikos e, sujungiamumo. Ir taip pat, pavyzdžiui, e, neužmirštame ir įvairių transporto rūšių e, sujungimo tikslo. Ir kitas dalykas labai svarbus, svarbi ir plati apriptis. Tai yra interneto prieiga, kiek manoma, platesniuose zonose, didesnėse zonose kad e, ši infrastruktūros, šios infrastruktūros e, tolesnis plėtojimas e, bus tikrai esminis, gyvybiškai svarbus artimiausiais metais ir dešimtmečiais. Tad telekomunikacijų paketas ir, kuris pateiktas pastar, praėjusiais, e, e, tai yra rugsėjo mėnesį, ta, tiems tikslam pasiekti ir yra skirtas. Europos biudžetas yra numatęs e, milijonus eurų, kad tie, tie tikslai būtų pateikti pasiekti ir tai prie to prisidėjo ir Alcatel, Nokia, daugybė kitų įvairiausių telekomunikacijos koncernų, kurie savo dispozici... dispozicijoje taip pat yra numatę netgi penkis kartus didesnės sumas. Mes norime plėtoti ir e, interneto ryšio, e, naujosios kartos ryšio e, tolesnį plėtojimą iki 2020 metų ir iki kalėdų būtų puiku surenkti du ar tris trilogus ir e, kad tas dialogas tarp tarybos ir parlamento būtų ir toliau tęsiamas. Mes taip pat esame ir reglamentavimo e, institucijų apskritojo stalo diskusijas numatę, kad taip, taip sukuriant tam tikrą diskusijų tinklą norime kad reglamentavimo, reguliavimo e, e, institucijos, e, kurios sprendžia spektro politikos klausimus, Europos lygmenių veiktų aktyviau, kad būtų vykdoma Europos lygmenių veiksmingesnė spektro politika ir ta politika, tos politikos veiksmai turi būti tarpusavėje koordinuojami taip pat ir su telekomo paslaugomis susijusia, susijusia, susiję teisės aktai turi būti peržiūrėti ir harmonizuoti. Mes norime e, tinkamai modernizuoti šią sritį ir numatyti milijardinės investicijas šioje srityje. Šiai gigabitų ateityje, kuri mūsų laukia, mes norime numatyti 500 milijardų e, eurų investicijų, pavyzdžiui, e, stiklo pluošto e, kabelių e, e, infrastruktūrą. Ir be abejo, yra daugybė kitų tikslų, dėl, todėl mes tikimės ir atitinkamų įsipareigojimo įvairių lygmenų institucijų, valdžios institucijų, kurios taip pat turėtų prisidėti prie to paketo įgyvendinimo. Prieš pusantrų metų pradėjome struktūrinį dialogą su pramonės atstovais, pavadiname IT 5.0 platformą. Mes turime įvairias, įvairius e, e, panašaus e, pobūdžio dialogo tam tikras platformas, tai, kurios turi skirtingus pavadinimus Prancūzijoje, Niderlanduose, Vokietijoje. Ir aš įvairiose konferencijose paraginau sukurti bendrą platformą, kurioje dalyvautų vyriausybės ir E, pramonės atstovai. Ir tokiu būdu mes sukūrėme platformas, visas platformas vienijančią platformą, kurias tengiam, kurias tengiamasi iš, išsiaiškinti, kokių tiksliai darbų reikia pasiekti Europos lygmenių. Pavyzdžiui, išsiaiškinta, kad e, kibernetinis saugumas yra labai svarbus e, tik, e, darbas, tai yra digitalinių e, skaitmeninių infrastruktūrų, duomenų saugumo užtikrinimas. E, informacijos saugumo direktyva buvo parengta ir aišku, kad labai prasminga tose srityse bendradarbiauti Europos lygmenių, pavyzdžiui, kuriant e, programinę įrangą, e, užtikrinančias duomenų e, saugą, atsparumą įvairiems kibernetiniams išpoliams ir tokias parengiant tokias priemonės, jas, jas sukūrus, būtina jas ir atitinkamai įvertinti. Taip pat kitas žingsnis yra investicijos į tokią saugumo, kibernetinio saugumo užtikrinimą. Ir tai turė, turėtų tapti e, tam tikrų visas valstybės narės vienėjančių e, rinkos faktoriumi. Taip pat e, reikia neužmiršti ir to dalyko, kad e, Europoje turime 25 gimtasias kalbas, kuriomis kalba e, įvairios tautos, tačiau e, e, įvairiuose techn... investi... skaitmeninėse technologijose kompiuterinės kalbos yra 28. O reikia neužmiršti to, kad šias technologijas perdoidančios ir tas paslaugas teikiančios įmonės veikia visoje Europoje. Ir mūsų skaitmeninės sąjungos vizija tai yra tos, tos vieningos sąjungos vizija yra neįmanoma įgyvendinti, jeigu ir toliau išliks tokia e, fragmentacija. Kitas dalykas yra e, sienas peržengianti skaitmeninė infrastruktūra. Pavyzdžiui, pagal, pagalvokime apie e, e, automobilių, e, vadinamos automobilių sąsajos e, priemonę Connecting Cars. E, Mes norime, kad e, būtų e, užtikrinama e, tinkama komunikacijos tarp žmonių naudojantis įvairiomis paslaugomis. Ir žinome, kad šioje srityje ypatingai svarbus aspektas yra duomenų perdavimas, kur jo tas perdavimas turi vykti labai kokybiškai ir saugiai. O kalbant apie ką connectivity, tokių sąsajų kūrimas nėra įmanomas be atitinkamo duomenų perdavimo saugumo užtikrinimo. Ir jeigu viskas vyks ne koordinuojant veiksmų tarpusavyje tarp įvairių valstybių narių, tuomet nieko nepasieksime. Uh, E, pavyzdžiui, įvairiose valstybėse narėse ir patys pats e, e, interneto ryšys yra labai skirtingas. Ir vienose, vienose tam tikrose regionuose yra 3D, kitose 4D interneto ryšys užtikrinamas, taigi čia nėra, taip pat nėra sąveikos, nėra, nėra atitinkam, atitinkamo veiksmingumo. Lygiai taip pat mes negalėsime užtikrinti ir, pažiūrėjau, automobilių autonominio valdymo valdymo, tai yra savarankiško valdymo e, e, technologijos įgyvendinimo, jeigu tokie, striks tokie dalykai kaip e, internetinio ryšio netitiktis ir nesklandumai įvairiose valstybėse narėse. Taigi mums reikia apjungti jėgas, tai yra tiek telekomas, tiek ryšio tiekėjai, tiek ir patys vartotojai turi susijęti savo pastangas. Telekomas niekada neinvestuos į penktosios kartos e, ryšio infrastruktūrą, jeigu e, da, visoje tų paslaugų tiekimo grandinėje bus kažkokių tai e, spragų ir kažkas neveiks. Ir jokia automobilių pramonės įmonė, automobilių gamybos įmonė neinvestuos į naujos technologijos kūrimą ir tokio nau, visiškai naujos kartos automobilio gamybą, jeigu žinos, kad ji negali tikėtis, jog šis automobilis tinkamai veiks e, naujosiomis e, sąlygomis. Taip pat e, labai svarbus, šiame, šiame kontekste labai svarbus ir pačios valdžios veiksmai, licencijavimo klausimais ir panašiai. Sausio mėnesį mes norime parengti e, naują dokumentą dėl duomenų ekonomikos ir duomenų laisvo judėjimo e, ekonomikos. Ir Nesvarbu, ar mes kalbėtume apie e, e, mokestinius įstatymus ar policijos, pavyzdžiui, tai, įstatymus, mes matome, jog yra penkiolika įvairiausių skirtumų tarp valstybių narių e, reglamentavimo srityje, kalbant apie duomenų perdavimą. Ir atsiprašau, 50 tokių netitikimų. Ir mes norime įveikti tokį, šią blokadą, ir mes norime ateityje užkirsti kelią e, toliau kurti tokias viena kitų netitinkančias taisyklės, prieštaraujančias viena kitoms. Taip pat labai svarbus yra ir e, civilinės teisės klausimai, pavyzdžiui, duomenys, kas gali jais naudotis, kaip tos duomenys saugiai perduoti ir panašiai. Pavyzdžiui, jeigu mes E, pavyzdžiui, kalbame apie duomenis, kurie teikiami apie įvairiausius, e, e, kurie perdoda įvairiausius, įvairiausią informaciją susijusią su automobilio veikimu. Ir kas tos duomenys turėtų kaupti, kas juos turėtų teikti, kas, kas juos turėtų apdoroti, ar tai turėtų būti Bošas, ar Siemensas, ar automobilio gamintojas, ar automobilio naudotojas kaip yra reglamentuojama prieiga prie tų duomenų ar, ir kaip tie duomenys apskritai turi būti renkami. E, e Ar, e, pavyzdžiui, automobilyje turėtų būti e, instaliuoti kažkokie tai jutikliai, kurie fiksuotų tam tikrus e, e, defektus automobilyje ir e, kokiais momentais tas defektas turėtų būti vertinamas kaip rimtas defektas ir kada apie jį turėtų būti teikiama informacija ir kam tiksliai jį turėtų būti teikiama. Taigi yra daugybė klausimų, kuriuos reikia dar išsiaiškinti. Gruodžio pirmąją mes kalbėsime apie IT, informacinių technologijų specialistų um, E, poreikį ir e, būtent šias kompetencijas. Mes žinome, kad ES kasmet nuolat trūksta apie 180 tūkstančių papildomų informacinių ryšių specialistų. Tai, yra, jeigu, e, tai, tai reiškia, jog daugybė jų išeina į pensiją arba nustoja dirbti, nutraukia savo veiklą ir juos pakeisti reikia kitais Tačiau e, e, tyrimai e, rodo, jog mums toli gražu neužtenka dabar turimų žmogiškųjų išteklių. Todėl reikia daryti e, tokį išvadą, jog mums reikia e, užtikrinti tinkamą e, efektyvų ir pakankamai spartų e, tokių specialistų e, mokymą. E, O tai reiškia, jog e, į šį procesą turi įsitraukti ir, darb, ir patys, e, pačios mokslo įstaigos, ir darbdaviai, ir profsąjungos. Ir, e, kad ateityje užtikrintumėme, jog mūsų ekonomika vis labiau skaitmenintųsi, kadangi tas skaitmeninimas jis yra neišvengiamas ateityje. Tačiau šis procesas turi būti kiek manoma labiau veiksmingas ir e, turėtume išvengti bet kokių spragų. Kalbant apie mūsų teisėkuros pastangas, mes, e, mūsų teisėkuros e, procesai ištrunka ganėtinai ilgai, po metus, porą metų, tačiau kalbant apie e, skaitmeninę erdvę, ar, ar kalbėtume apie telekomo modernizavimą, ar apie e, skaitmenų, duomenų E, perdavimą ar apie ryšio technologijų plėtojimą, mes nuolat atsiliekame. Tokiu būdu mes prarandame savo, savo autoritetą. Taigi turėtumėme, kiek manoma, sparčiau dirbti šioje srityje. Taip ir ne tik didinsime savo autoritetą, bet ir spartins, gerinsime savo konkurencingumą pasaulyje. Like... Ačiū labai gerbiamam komisarui. Dabar pasisakys politinių frakcijų atstovai ir jums skirta po tris minutės jūsų pasisakymams, nes yra numatytas konkretus laikas, kada turime baigti savo diskusijas. Dabar EPP frakcijos vardu, ponė Valijani, taip pat yra Europos parlamento vicepirmininkė. Ačiū labai gerbiamas Pirmininkė, ačiū ir gerbiamam komisarui, kad atvyko į mūsų posėdį šiandieną. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Jūs pateikus tokį E, pasiūlymą dėl dokumentų rinkinio. Džiaugiuosi ir tuo tokiu išsamiu požiūriu, kuriuo vadovaujatės, kalbant apie šį sektorių. Jau seniai sėku su telekomu susijusius klausimus e, dirbdama parlamente. Aš turiu pasakyti, kad dar iki šioliai niekada nemačiau uh, E, tokio pasiūlymo, kuris susilauktų tokio plataus įvairių sektorių atstovų palaikymo. Manau, tai yra aišku ženklas, kad jūsų pasiūlymai atitinka e, besikeičiančią situaciją ir kylančius poreikius. Visų pirma, tai yra tikrumas ir aiškios skripties nustatymas. Labai džiaugiuosi, jog ir jūs pabrėžte, kad 5G tinklas ir šviesolaidinis internetas yra ateitis. Tai yra mūsų tikslas, būtent į tai reikia investuoti. Taip pat kalbant apie Europos elektroninių komunikacijų kodeksą, tai yra nuseklus dokumentas, puikus dokumentas ir jame daug dėmesio skiriama bendroms investicijoms, ko investicijoms. Manau, tai taip pat įdomus e, naujas aspektas susijęs su investicijų pritraukimu ir su tuo, kad reikia ir tam tikrų paskatų Mano nuomonė, tai puikus požiūris, tačiau galbūt e, trumpai galėtumėte pakomentuoti, e, kaip tos individualios investicijos e, galėtų būti užtikrintos į naujosios kartos sprendimus. Dabar dėl mm, Wi-Fi tinklo ES dokumentų rinkinio, tai puikus pasiūlymas, jis susilaukė didelio palaikymo. Taip, e, akivaizdu, jog lėšos yra ribotos, tai suprantame, tačiau Galbūt galėtumėte pasidalinti savo mintimis, kaip būtų galima sukurti tokį dauginamąjį efektą, kalbant apie tas nedidelės lėšas, kurios buvo skirtos, jog būtų užtikrintas geresnis Wi-Fi ryšio dengimas ES. Taip pat e, laukiame e, pasiūlymo dėl laisvo domenų, e, laisvo domenų srauto, jis bus paskeltas sausio mėnesį kalbėjote apie tas kliūtis, kurios egzistuoja ES ir kaip svarbu jas šalinti. Tad tikrai ketiname palaikyti jūsų pasiūlymus. Ir tikiuosi, kad, kaip jūs ir minėjote, judėsime į priekį sklandžiai ir sparčiai. Ačiū labai kolegijai. Dabar žodis e, poniai Kumpulenatrai, socialdemokratų frakcijos atstoviai. Ačiū labai. Džiaugiuosi tuo pasiūlymu dėl um, praeinamo bazinio interneto, tai turėtų būti tokia um, visiems uh, prieinama teisė. Anksčiau kalbėdavome apie um, kitus aspektus, pavyzdžiui, raštingumą, tačiau manau, kad kalbant apie bazinį internetą, prieiga prie jo turi uh, būti užtikrinta visiems piliečiams. Gerbiamas komisarius, taip pat kalbėjote apie įgūdžių svarbą. Taip, tos įgūdžius, kuriuos reikia panaudoti, tačiau yra, reikia kalbėti apie tos įgūdžius, kurie reikalingi siekiant kurti inovacijas. Džiaugiuosi naujaisiais tikslais, tačiau kyla klausimas, kaip konkrečiai būtų galima tų tikslų pasiekti, atsižvelgiant į tai, kad jau buvo panašių tikslų anksčiau užsibriešta, tačiau mums nepavyko įgyvendinti ankstesnių tikslų ir Turiu pasakyti, kad e, neretai buvo susidurta su pasipriešinimu, stipriu pasipriešinimu iš valstybių narių pusės, kalbant apie reikalingo finansavimo skirimą. Tad e, akivaizdu, kad trūksta į, į lėšų ir dabartinėme ES biudžete. Komisija apie tai daug kalbėjo, mes ir savo komitete. Taip pat tai pabrėžėme, kalbėdami apie Horizontas 2020 ir EFSI fondą. Uh, Kalbant apie situaciją valstybėse nare, narėse ir besikeičiančią situaciją jose bei rinkose, jie yra daug žadanti. Aš stebiu mobilaus ryšio pasaulio ir pavyzdžiui Lenkijoje e, daugiau nei 200 procentų kasmet didėja mobilaus ryšio naudojimo mastai, Latvijoje taip pat tai vyksta dėl smulkiųjų investicijų. Uh, E, dėl naujų rinkos modelių ir dėl to, kad yra užtikrinamas e, kokybiškų ir pigių duomenų tiekimas. Taip, investicijos yra svarbu, tačiau svarbu yra ta tokia bazinė pagrindinė struktūra, taip pat e, konkurencingumo didinimas ir skaidrumo užtikrinimas. Jau nekartą esu kalbėjusi apie tai, jog labai svarbu užtikrinti, kad E, tiek ir ekonomika, tiek ir vartotojai galėtų e, pasinaudoti sąžiningos konkurencijos ir skaidrumo teikiamais privalumais. Dabar dėl 5G tinklo reikia ambicingesnės e, spektro politikos ir žinau, kokia buvo komisijos bei parlamento narių nuomonė, kad ir valstybės narės buvo uh, gana nepalankiai nusiteikusios, tačiau žinau, kad berek reglamentas bus peržiūrėtas, tai yra sveikintina. Tai yra svarbu, kalbant ir apie suderinamumą, todėl nereikėtų atsijėti berek nuo NRA. Taip, duomenimis pagristi sprendimai yra svarbus europinėms įmonėms, taip pat ir ES piliečiams. Uh, Ir dar vienas dalykas e, kibernetinis saugumas. E, dokumente, kurį parengėme, minėjome, kad į tai reikėtų investuoti, kad reikėtų, jog Europos pramonė e, atstovai turėtų imtis veiksmų šioje srityje. Nereikėtų visada pasitikėti vien tik išorės paslaugų tiekėjais. Ačiū. Dabar žodis poniai Henkel, EKR frakcijos vardu. Ponui Henkel. Ačiū, ponia Etingeri, už jūsų įspūdingą pasisakymą, kuris rodo, kad jūs šią sritį, šioje srityje lygiai taip pat gerai tvarkėtės kaip ir prieš tai buvusioje. Ir gaila, kad jums ir vėl reikia keisti savo atsakomybės rytį. Tačiau Naudodamasis progą, baigiantis jūsų dabartiniai kadencijai, norėčiau iš jūsų išgirsti atsakymą į vieną esminį klausimą. Jūs, kaip žinote, šioje srityje aš jau seniai dirbu ir e, aš daugelį dalykų iš to, ką girdėjau šiandieną, e, girdėjau jau prieš dešimtmečius. Mes vis kalbame apie tai, kad reikia kaip nors e, pasivyti amerikiečius, dar anksčiau japonus, tačiau mums per 30 metų to nepavyko padaryti. Mes rengiame ir įvairiausias Europos lygio programas, kurios mūsų mokesčių mokėtojams nemažai kainavo. Ir turbūt daugelis iš jūsų net neprisimins tų programų pagyve, e, pavadinimo, pavyzdžiui, ASPRI arba Eureka, aš dar jas prisimenu, tai buvo programa E, skirta e, kaip nors įveikti tą atotrukį tarp mūsų ir japonų ir amerikiečių, tačiau tas mums nepavyko. E, tuo metu Siemens, Elstof, ECL, Philips, Olivetti, Bull, Thomson, Ericsson ir kitos įmonės, jos dingo nuo scenos. Dabar mes turime tik tai SAP ir Eureka E, Eureka kaip programa dėja mums irgi nepasiteisino. E, Microsoft, Google, Apple, e, Twitter, Twitter Facebook, tai buvo įmonės, kurios anais laikais dar aišku niekaip nefiguravo. Man kyla klausimas, ar nemanote, kad būtų buvę tinkama išsiaiškinti, kodėl tos senosios programos, kurios buvo labai brangios, e, visos e, žlugo, nedavė jokių rezultatų. Ir kitas dalykas, kodėl jūs manote, kad e, įgyvendinant dabartinės programas, kurias jūs ir kiti komisarai buvo, už kurias yra atsakingi šiandieną, jos bus sėkmingesnės negu tos, kurios buvo įgyvendimos praeitie. Ačiū labai, ponė Henkel. Dabar žodis poniai Maisneriai pasisakys Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos nariui Oettingeriui. Liberalų vardu norėčiau pasakyti, kad tai, ką Jūs minėjote, yra labai svarbios temos. Mes visi žinome, kad jau esame skaitmeninėje epochoje gyvename tokioje, tačiau pritariu tam, ką sakė ponas Henkelis. E, tačiau vis dėlto į tai žvelgiu šiek tiek labiau optimistiškai. Turbūt dabar mes pagaliau visi supratome, kodėl svarbus tas e, mūsų gyvenimo skaitmeninimas, dėl to, kad e, šis rytis mums suteikia daugybę galimybių. Jūs jau kalbėdami apie robotiką kalbėjote, jog mes pasiekėme labai daug, tačiau kitose srityse dar atsiliekame. E, tai, įdomu, ar mums pavyks kažkaip tai ir čia pasiekti to proveržio. Šiek tiek esu nusivylusi, nusivylusi pavyzdžiui, dėl Connecting Europe Facility, kai mes turėjome numatę labai nemažas, nemažus finansinius išteklius e, skaitmeniniai sryčiai, transportui e, ir panašiai. E, tos lėšos buvo gerokai apkarpytos. E, tai netgi gazdina, sakyčiau. Žinoma, mes dar turime daug galimybių, pavyzdžiui, žen... E, e, e, kaimo vietovėse e, kurti naujų darbo vietų, e, e, toliau plėtojant tas skaitmeninės, skaitmeninės technologijas. Tačiau man kila klausimas, ar valstybės narės turi pakankamai ambicijų įsitraukti į bendro finansavimo programas ir iniciatyvas, nes Connecting Europe ar EPSI yra įmanoma įgyvendinti tik tai tuomet, jeigu valstybės narės pakankamai įsitrauktų į tos, e, tų iniciatyvų įgyvendinimą. Kitas klausimas, jūs sakėte, jog um, kompiuterinių um, programų kalbos turėtų būti unifikuotos, ar, ar valstybės narės tam pritars. Aš žinau, kad dauguma didysis, didžioji ta tendencija yra anglų kalbos link, tačiau žinau, kad nemažai valstybių narių tam stipriai prieštarauja. Uh, Jūs taip pat kalbėjote apie Connecting Cars ir, ir Connecting Europe Facility. E, mūsų e, frakcijai labai svarbi yra ši technologija ir kaipgi jums sekasi tą e, klausimą spręsti bendraujant su koordinatoriais, kurie rūpinasi atitinkamų duomenų perdavimo koridorių kūrimu. O kalbant apie duomenų Um, apsaugą iš tiesų mes čia nuolat kalbame apie duomenis, kurie e, nuolat juda, kuriuos būtina apsaugoti, kaip jums atrodo įmanoma tą padaryti veiksmingai. Ir paskutinis dalykas, e, dažnai e, žiniasklaidoje yra pabrėžiama, jog dėl skaitmeninimo, dėl ekonomikos skaitmeninimo prarandama daug darbo vietų, tačiau jūs pabrėžėte būtent priešingus dalykus, kaip yra įmanoma užtikrinti tą priešingą tendenciją bendradarbiaujant su darbu, dar, darbdaviais ir darbuotojų profesinių sąjungom jums. Ačiū žalių vardu kolega Benvek Javor. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote pas mus šiandien. Turiu klausimų dėl jų kelionės į Vengriją privačių lėktuvų. E, Klaus Mango lėktuvų, neregistruoto lobisto lėktuvų, kas yra neleidžiama pagal Elgėso kodeksą ir nebuvo paskelbta net jūsų tinklalapyje. Pagal komisijos atstovą spaudą, ponas Mango nesidomi skaitmeninė rinka. Pirmininkas, ši tema, kuri yra tyriama komisijos, tai nėra mūsų posėdžio tema šiandien. Žinote, demokratija remiasi institucijomis ir taisyklėmis. Tai nėra mūsų pokalbio tema. Mano klausimas yra tai susijusius skaitmeninį rinką, nes panas Mangas susijęs su skaitmeninį rinką. Antra, aš anksčiau nepatyriau, kad būtų ribojamas parlamentarų, ribojama parlamentarų e, žodžio laisvė komitetuose, ponė pirminkė. Mano klausimas susijęs su skaitmeninio rinka ir aš norėčiau pratesti, jeigu leisite. Čia nevieta atsakinėti į tokius klausimus. Nes turime naudoti savo dekronate. Bus atvira diskusija komisijoje ir bus atsakyta į tokius dalykus. Jeigu galiu paprašyti, tai palikite šią temą nuo šalyje ir diskutuokime ta tema, kuri mūsų darbo atvarkėje. Mes juk patvirtiname darbo atvarkę. Pone pirminkė, visgi aš noriu pasakyti, kad tai yra artimai susiję su tuo faktu, kaip ponas Otengeris dirba su skaitinės rinkos darbo atvarkė. Jis sustikinėja su žmonėmis, kurie yra susiję ir nesusiję su skaitinė rinka. Tai yra susiję su jo darbo skaidrumu ir atskaitomybė, kaip komisaro, kuris atsakinga už skaitinę darbo tarkę. Negalime elgtis taip, tarsi mūsų tai nedomintų. Aš e, dabar neužduosiu klausimą apie tai, kas nesusiję su skaninė rinka, tačiau paklausiu jo apie tai, kad jis sustiko su kažkuo, kuris pagal komisijos atstovos spaudai paaiškinimą nėra susijęs su skaninė rinka. O Vengrijos vyriausybė aiškiai sako, kad panas Mango turi e, konsultacinį kontraktą ir konsultuoja įvairiais klausimus, įskaitant ir konferencijos, kurioje dalyvavote organizavimą. Ji buvo susijęs, konferencijos tema buvo ateities automobiliai. Taigi noriu paklausti, kas yra teisus Vengrijos vyriausybė, kuris sako, kad panas Manko domisi skrinė rinka. Pirmininkas, kolega, aš sakiau, demokratija veikia, jeigu jį remiasi institucijomis ir procedūromis. mūsų darbo tvarkos taisyklės neleidžia pradėti tokios diskusijos. Tai prašom nu, e, likti prie temos. Jūs taip pat galite pasisakyti, jeigu norite. Pone pirminkė, aš klausiu klausimo apie oficialų komisaro vizitą į Vengriją, gegužės 18 dieną. Ir aš manau, kad šiam komitetui taip pat svarbu aiškiai žinoti, kaip jūs, kaip jis vyko į tą konferenciją ir ar tai atitinka komisijų darbo reguliavimo taisyklės. Tai nėra neįdomu skaitinės rinkos klausimų prasme. Konstitucinių reikalų komitetas atsakingas parlamente už tokius klausimus ir juos galima aptarti Konstitucinių reikalų komitete gana atvirai. Jeigu pamenate, mūsų klausimas, klausimas prieš 2,5 metų taip pat buvo, kai, kaž, kai kažkas socialistai minėjo panašius klausimus kitam asmeniu ir tada tas reikalas buvo perdotas Konstitucinių reikalų komitetui. Tai tiek. Prašom kalbėti pagal temą. Jeigu jūs neturite klausimų mūsų svarstama tema, baigite savo pasisakymą ir tada perėsime prie kitų. Turiu klausimų keletą. Prašau į protokolą įrašyti, kad komiteto nedomina klausimas, ar komisaras susitinka su neregistruotais lobistais, kurios domina ar nedomina skaitinė rinka, ko mes šiuo metu nežinome nes apie, į tai yra prieštaringų atsakymų ir mane, man neleido užduoti šio klausimo e, komisijos nariui. Turime procedūrą ir norime jos laikytis. Tai yra, kolega, labai svarbu. Taigi toliau kitas. Količek, GUE frakcijos vardu, komiteto vicepirmininkas. Labai ačiū. Mano klausimas nėra susijęs su jokiais pono komisaro privačiais ar verslo mm, vizitais. Ačiū komisarė už įžanginį pasisakymą. Galiu pasakyti, kad jūs esate atsakingas už skaitmenimą. Klausimas, kurios valstybės narės dalyvauja bendrame projekte, projekte jūs sakėt e, nuo 5 iki 8 Na, antra, nanotehnologijos. Taip pat yra jūsų minėtų temų dalis. Nanotehnologijos yra ateitis. Didžiulė ateitis. Taigi, ką Jūs manote apie nanotehnologijų ateitį ir kokia parama yra planuojama e, joms? Antra, interneto prie, prieiga tai turėtų būti viena iš pagrindinių piliečių teisų. Tačiau tam reikia visiškos apriepties ne tik miestuose, bet ir ne miestų teritorijose. Problema, kurią matome šiuo metu, yra tai, kad prieptis nėra šimtaprocentinė, kaip jūs pats sakėte, ir mes turime gerinti tą apriepties būklę, kad galėtume panaudoti šiuolaikinės technologijas. Ar matote kokį nors pagerėjimų čia? Toliau, tarpvalstybinė infrastruktūra. Ir TNS, geležinkelio infrastruktūra. Tai yra geras pavyzdys. Arba elektroninis skambutis Vėlgi, e, tarpvalstybinės infrastruktūros projekto pavyzdys. Kelių navigacija taip pat čia yra dar trūkumo. Dar viena tema. Visuomenių rodiklių pakeitimas agregatų pakeitimas. Jeigu nuvyksi į aptarnaimo stoti, pakeičiamas nesu, pakeičiama nesugadusi detalė, o visas agregatas. Tai yra švaistimas. Ar matote kokių nors geresnių e, galimybių čia toliau? Programinis kodas. Ar numatote kokiu nors, kokiu nors kitą programinį kodą, ar anglų kalba galėtų tokia tapti. Politinių frakcijų vardų klausimus baigiame. Jeigu norite atsakyti, pana komisarė, labai trumpai, nes turime dar 12 norinčių kalbėti, o turėtume baigti po pusvalandžio. Taigi, likusiai negalės kalbėti ilgiau kaip po vieną minutę, prašom tam pasirekti. E, atstovams politinių frakcijų skiriame po tris minutės. Labai trumpai prašau atsakyti visus klausimus ir perėsime prie kitų klausimų. Būtinos investicijos, ponė Valian, jie yeah šis solaidis stiklų pluošto kavilius ir e, naujosios kartos ryšį, e, jas siekit e, įgyvendinti, bus tikrai labai didelis uždavinys. Visų pirma, mes turime užtikrinti tinkamą telekomo reglamentavimo bazę visose valstybėse narėse, kad kad bent 80-90 procentų viskas vyktų vieningai. Kitas likusioji dalis tai yra e, bendro investavimo e, priemonės, ypač e, kaimo vietovėse. Jeigu tai nebus padaryta, tuomet mums bus sudėtinga. Taigi turime kurti šią infrastruktūrą, apjungdami šios du elementus. Bevėlis ryšys, ryšys Europai. Mes Laukiame mm, pritarimo tarybos ir e, parlamento tarybo, e, pritarimo, kad e, būtų numatytas tinkamas biudžetas nuo 6 iki 8 tūkstančių um, 6-8 tūkstančiai uh, įvairių taškų, kuriuos mes esame numatę e, toliau e, stiprinti, kad e, visi piliečiai visoje Europos Sąjungoje, būdami kokie nors kokiame nors pastate, nesvarbu kokio, kokios paskirties pastatas tai, tai bebūtų, turėtų galimybę prisijungti prie interneto. Connecting Europe, aš žinau, kai mes e, e, e, kūrėme skaitmeninę infrastruktūrą Baroso komisijoje, antros kadencijos komisijoje, ypač transporto, geležinkelių, sausumos kelių infrastruktūros srityje pastarosiuose dviejose nebuvo mažinamas biudžetas. E, tačiau, e, pavyzdžiui, skaitmeninėme sektoriuje, už kurį dar tuo metu buvo atsakinga e, Nelikrus, mano kolegė, biudžetas buvo drastiškai sumažintas nuo 9,5 iki 1 milijardo eurų. Tai turi tikrai tragiškų padarinių ir jeigu viena vietovė yra neapsujungta su kitomis, e, e, e, tai yra, yra jungiama iš skaitmen, stiklo pluošto kabeliais su kitomis vietovėmis, kurios turi daugiau gyventojų, gerokai daugiau negu ši gyvenvietė, tuomet tokio, tokios infrastruktūros kūrimas neturi jokios prasmės ir į jį neįsitraukia, tam paskatų neturi jokie, jokie um, ryšio operatoriai. Todėl būtina skatinti investicijas ir EFSI. E, tai yra priemonė, kuri nėra ideali šiuo atveju, nes ji e, nenumato rizikos, e, tam, tam tikros rizikos atvejais nenumato savo įsikišimo. Todėl mes tikimės iš valstybių narių, uh, E, jog jos e, pasinaudos galimybėmis gauti struktūrinę paramą, daugiau jos mobilizuoti. Ir taip mes pagaliau šiek tiek, e, kažkiek, kažkoks proveržys įvyks. Mūsų telekomų pakete to, stek, spektro politika taip pat yra svarbus elementas. Mes nenorime, kad pajamos iš dažnių aukcijonų būtų būtų semiamos iš komisijos e, e, numatomo biudžeto. Šiau e, antrosios, trečiosios, ketvirtosios kartos ryšio kūrimo etapuose Europa buvo lyderė, tačiau pastaruoju metu mes pradedame atsilikti ir kalbant apie penktosios kartos ryšio infrastruktūros kūrimą, mes matome, jog nesame tokiuose pat, tokiuose, tokiuose pat stipriuose pozicijose, kaip, pavyzdžiui, Koreja ar kitos e, pasaulio šalis, e, kurios yra lyderė šioje srityje. O kalbant apie kibernetinę pramonę Europoje, mes dar ją turime gerokai sustiprinti, e, stiprinant viešasias ir privačiasias partnerystės. Uh, Europos e, programinės įrangos, techninės įrangos gamintojai yra iš tiesų labai stiprus ir mes turime čia tikrai didžiulį potencialą. Ir dabar e, to, e, mes galime kažkiek tai tą, šią situaciją taip pat gerinti, gyvendinami būtent tas privačias viešasias partnerystės. Europos pagrind, fundamentiniai moksliniai tyrimai ar taikom, taikomieji tyrimai yra sritis, kuri, mano manimu, e, ją gali pasinaudoti pramonė, tai yra, e, tai yra sritis, kurie, kurio, kurioje mes galime gauti labai nemažai patarimų būtent iš e, mūsų pramonės atstovų. Nes mes žinome, kad pavyzdžiui, kaip aš jau minėjau, investicijos neapsiriboja vien tik tai mūsų ištekliais pramonė taip pat prie jų prisideda, netgi penki, penkis kartus didesnė suma. Robotikos rytyje Europa yra didelė lyderė. E, mes turime e, keletą labai stambių įmonių, kurios e, šioje srityje puikiai dirba. Ir jos gali būti ir tebėra lyderės pasaulyje, o kalbant apie kvantų technologijas, mes taip pat turime didžiulį potencialą ir turėtume ir mes ir kviečiame valstybės narės prisidėti prie šios ryties plėtojimo. Tuo pat metu pabrėždami, kad neprivalo dalyvauti visos be išimties. E, jos e, e, gali įsitraukti penkios, šešios, septynios valstybės narės, pavyzdžiui, semikontaktorių srityje mes jau turime penkias valstybės narės, kurios aktyviai įsitraukia į e, šios technologijos plėtojimą. duomenų apsauga Šiuo metu aš noriu pateikti e, duomenų apsaugai skirtą atitinkamą direktyvą, e, siekiant sustiprinti privačių duomenų apsaugos e, apsaugą, teikiant vadinamąjį e-privacy modelį ir jūs žinote, kad atitinkamą teisės aktą mes netrukus pasiūlysime. Ar gali būti įtvirtintas vienas, viena programavimo kalba? pažiūrėjau, anglų kalba, kaip apie tai to dažnai reikalaujama. Mes žinome, kad jų egzistuoja ne viena ir ne dvi. E, aš manau, jog e, ta proces, tas, tas procesas e, turėtų visų pirma ar ta iniciatyva turėtų kilti būtent iš pramonės e, pusės. Mes galime atlikti tik tai stebėtojos ir kažkokios truputėlį reguliuotojos vaidmenį, tačiau e, pagrindinė iniciatyva turėtų kilti būtent iš pramonės pusės. Jeigu pramonė nesusitvarkys, tuomet mums reikėtų spręsti šį klausimą. Juk mes žinome, kad įmonės neapsirboja vienos valstybės sienomis, jos gamina įvairiose valstybėse, jų veikla vyksta e, tarp sienų ir dėl to e, skaitmeninės kalbos e, standartizavimas yra esminis dalykas. Man iš esmės nesvarbu, kokie tie standartai, svarbu, kad jie galiausiai būtų. Skai, e, pramonės skaitmeninimo e, platformas, jungianti platforma, kurią aš minėjau pradžioje, taip pat yra labai svarbus dalykas šiame kontekste. Uh, kaip ir gegužės, taip ir lapkričio mėnesį e, lankiausi Budapešte tik tai tam, kad e, sudalyvaučiau skaitmeninėje e, konferencijoje ir ten pasisakyčiau. Europos pramonės įmonės ten labai daug investavo, Vengrijoje labai daug investuoja pavyzdžiui, pošo um, skait, skaitmeniniai e, e siūstuvai yra taip pat gaminami e, Vengrijoje, o tai yra mano, įmonė, mano šalies įmonė. Uh, Ir man labai svarbu, kad, tas, ta, kad valstybės narės suvoktų, kad skaitmeninimas tai yra e, didžiulios pridėtinės vertės kūrimo potencialas visoms valstybėms narėms. Ar tai būtų Vengrija, ar Lenkija, ar Čekija, ar Slovakija. E, tai yra valstybės, kurioms šis rytis ypatingai svarbi, kadangi juose yra e, aktyvi automobilių pramonė. Ir, E, labai svarbu kalbėti apie e, įvairių bendrų projektų galimybės vietoje, dėl to aš ten ir keliauju. Ar mes kalbėtume, pavyzdžiui, apie Connecting Cars ar platūning iniciatyvas, e, reikia apie tai kalbėti pačiose tose valstybėse narėse, kuriuoms tai yra aktualu. Austrija, Vengrija, Serbija, Rumunija, visos regiono valstybės, įtraukiant penkias, šešias valstybės narės ir, e, pavyzdžiui, Serbiją kaip šalį kandidatę. E, čia yra sukaupusios didžiulį potencialą, kuriuo turi pasinaudoti. Ir Mes juk žinome, kad šis rytis iš tiesų yra labai svarbi, kadangi mes kalbame apie judumą, apie mobilumą, kuris yra ne vienos valstybės reiškinys, tai yra tarptautinių mastų labai svarbus reiškinys. Todėl aš e, dalyvavau minėtose konferencijose, ten kalbėjau su savo partneriais ir tai buvo mano, e, mano E, tarnybinių kelionių tenai tikslas. Dėkoju. Kolegos, labai gaila, bet e, turime galimybę tik tai po vieną minutę kalbėti. Panas Blanko Lopės. Muchas gracias, señor presidente. Siempre he considerado. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė. Manau, kad apie komisarų darbą turėtume spręsti iš jų pateikiamų pasiūlymų rinkinių. Tačiau be abejo, tam tikros kelionės ar pareiškimai gali sukelti nemažai abejonių dėl vieno ar kitos mens tinkamumo įti savo pareigas. Žvelginti skaitmeninę darbo tvarkę ir e, telekomo paketą, norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl kompensavimo mechanizmo, kalbant apie autorių teisės. Reikia užtikrinti, kad būtų investuojama į šią sritį ir taip pat reikia užtikrinti, kad nebūtų nereikalingo kišimosi į rinką. Taip pat reikia užtikrinti, kad nebūtų žmonės baudžiami be reikalo. Ačiū labai, dabar šodis ponui Martam. 50 sekundžių. Kalbėsiu trumpiau, ačiū pirmininkė nekalbėsiu apie jūsų kelionę į Budapeštą, bet e, nesvarbu, kokia demokratija bebūtų, jūs turėtume atsistatydinti po kaltinimų rasizmu. Jūs buvote Vokietijos ministras, jeigu būtumėte jo, ar būtų tokia situacija e, toliau jums palanki? Thank you very much. Ačiū kolegai už komentarą, tačiau šiandien nėra, mm, tai nėra mūsų struktūrinio dialogo dalis. Tai, ką jūs minėjote, kaip jau minėjau, šiandien vyksta struktūrinio dialogo teisinys, konkrečiamis temomis kalbame, tačiau be abejo jūsų reikalas spręsti, ką norite e, paminėti šiandieną. Ponas Reimon, prašau. Dėkoju, taip pat trumpas klausimas. Mums nėra visiškai aišku, panė komisijos nary, kaipgi yra ten su uh, to, biudžeto klausimais, perin, pers, keičiantis komisijos nariams. Mums įtrė komitetui čia tikrai labai svarbu žinoti, kad mes e, galėtumėme atitinkamai nusiteikti. Much, our, um, Dėkoju. Visą tai yra susijęs su mūsų dar, darbo vidaus taisyklėmis. Um darbo tvarka ir tai galėsime paaiškinti mes, o dabar žodis kolegai Maragal. Ačiū. Manau, kad mes turime ne tik tokią atsakomybę šiandieną pateikti klausimus, tai yra ir mūsų teisė, kurią norime pasinaudoti. Komisaras Otingeris yra atsakingas už skaitmeninę darbo tvarkę. Ir manau, mūsų teisė ir mūsų prievalė yra išsakyti savo nuomonę ar abejonės e, dėl bet kokių klausimų susijusių su komisaro atliekamais veiksmais ar pasisakymais, jeigu tik tai kažkaip yra susijęs su skaitmeninė darbo tvarkė. Būtent todėl aš manau, kad labai svarbu suvokti, E, kokios buvo e, vizito į Budapeštą priežastis, kodėl tas vizitas nebuvo įtrauktas į oficialiąją darbo tvarkę. Norėtume sužinoti, kodėl vykote į tą kelionę, juk esate atsakingas už skaitminę darbo tvarkę. Ir mes vis dar laukiame atsakymo į tą klausimą. Ačiū. Ponas Bonė, prašau. Ačiū labai gerbiamas komisarė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už puikų Jūsų darbą, nes tikrai sėkmingai dirbate kaip komisaras atsakingas už skaitmeninę bendrąją rinką ir skaitmeninius klausimus. Kaip suprantu, dabar turima infrastruktūra, e, tikrai suteikia puikias galimybės, įgalina visą mūsų ekonomiką e, ir tą patį darys ir ateityje. Turiu porą klausimų. E, Kaip norėtumėte bendradarbiauti su lyderiais, su tais asmenimis, kurie e, vadovauja vietos valdžios institucijoms, regioninėms valdžios institucijoms. Nes jeigu norime pasiekti savo tikslo ir norime užtikrinti, kad 5G infrastruktūra būtų tokia integracinė, tad labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų pamirštos ir kaimiškos vietovės. Dar vienas dalykas. Kaip jūs ketinate sukurti paskatas verslui? nes viskas priklauso ir nuo verslo atstovo. Juk e, tai yra nemaža, e, nemažas e, kasinis investicijų, kalbant apie 5G ryšį. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip dirbti kartu su valstybėmis narėmis siekiant rezultatų. Pirmininkas atsiprašo, žodis poniai Griffin. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Dėkoju už jūsų pastabą susijusią su kaimo vietovėmis. vietovėmis. Prieinamumas yra labai svarbus aspektas ir, kaip kolegos kalbėjo, reikia užtikrinti, kad prieiga prie um, bazinio interneto taptų e, visiems prieinama teisė. Man atrodo, kad labai svarbu mm, mm, vengti to, kad kai kurie asmenys bus palikti nuo šalyje. Kalbėjote apie transporto sritį. E, Balandį, e, atsiprašau, lapkričio mėnesį buvo paskeltas specialus transporto paketas ir kalbant apie energetinio efektyvumo tikslus, e, galima renovuoti 3 milijonus namų ir užtikrinti, kad 7 milijonai asmenų nebegyventų energetinėme skurde. Norėčiau paklausti, kaip bendradarbiaujate su kitais komisarais, e, mažinant energetinį skurdą, e, siekiant priklausomybės nuo CO2 mažinimo ir kitų tikslų. Ačiū labai. Dabar žodis ponui Tošenovskijai. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisarui. Ačiū jam už visą tą energiją, kurią jis skyrė skaitmeniniai sričiai. Galiu pritarti tam, kas buvo pasakyta, kalbant apie investicijas į tinklą, į mokslinius tyrimus, į kibernetinį saugumą. Taip, viešasis finansavimas šioje srityje tarsi ir nekelia didesnių klausimų, tačiau norėčiau pastirauti už tai, ko kalbėjote apie programavimo mm, kalbos standartizavimą informacinių technologijų srityje. Aš pat šioje srityje um, dirbau visą savo gyvenimą ir žinau, jog egzistuoja tokia utopinė svajonė sukurti tą e, bendrą programinę kalbą. E, Man atrodo, kad čia būtų galima panaudoti tam tikrą sąsają, susiekiant užtikrinti, kad tos heterogeninės sistemos sėkmingai funkcionuotų. Ir tai yra labai svarbu, nes e, kyla nemažai problemų susijusių su kodeksu, Wi-Fi ryšiu. Tačiau tai yra vienas svarbiausių elementų, kalbant apie administravimą ir apie kitus aspektus. Pavyzdžiui, Berk atveju buvo pademonstruotas aukštas profesionalumo lygis. Tad norėčiau paklausti, ar bent jau įsivaizduojate, kaip administraciniu lygiu viskas funkcionuos. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis ponui Butikovui. Vieną minutę. Taip, ponė pirmininkė, nors stebiuosi, kad viena vertus šis komitetas man, su, man paveda parengti pranešimą apie pramonės skaitmeninimą ir kita vertus man suteikia tik tai vieną minutę. Man atrodo, tai nepriimtina. Tuo labiau, kad aš pasiprašiau žodžio pakankamai anksti. Taigi dabar bandysiu pateikti porą trumpų klausimų, tiek laiko, kiek man liko. Pirma, Vokietijos pramonė yra sukūrusi tam tikrą architektūrą, e, gamybos architektūrą, skaitmeninės gamybos architektūrą. Tačiau, ko nėra, tai Europos mastų integruoto požiūrio į šią sritį. Ką jūs darysite, kad tai būtų pakeista? Kitas dalykas, jūs pats kalbėjote apie Kuką ir Aikstron ir klausimą, kaip pasirūpinti, kad Europos pramonės technologiniai pasiekimai nebūtų tiesiog parduoti e, kitiems regionams. Ką jūs realiai darysite e, be tų paprastų kritinių e, pastabų, neapsiribuodamas vien tik tai kritinėmis pastabomis šio klausimu? Ar jūs stengsitės, atsiprašau, sako, kalbėtojas, jūs man kitam kolegai suteikėte minutę 45 sekundės sekundės. Kalbėtojas nutraukiamas. Jūsų kolega, misteris Javor, ponas Javor, prarado tris minutės, neuždavęs jokio esminio klausimo. Pone pirmininkė, jūs turėtumėte sažiningai elgtis mano atžvilgiu. Toliau ponas Rubik. Ačiū, ponė pirmininkė. Hmm. norėčiau, kad į mūsų darbo atverkę būtų įtrauktas pranešimas dėl tarptinklinio lyšio, ryšio. E, susikuria vis naujos kliūtis, e, e, įtraukiant į reglamentuojančius teisės aktus vis papildomas nuostatas, ribojančias nuostatas. Ir tai reiškia, jog ta telekomo pramonė tarsi siekia išlikti apribuota vienos valstybės sienų. Kągi reikėtų darytų, daryti mums, kad e, taip ta tendencija neišliktų, kad mes pagaliau e, e, pramuštumėme tas sienas. Ir ką kaipgi mes įgyvendinsime tą skaitmeninę vidaus rinką ir penk, penktos kartos ryšio tikslą, jeigu E, kol kas vat, šiame kontekste, jeigu telekom, pats, pačios telekomo įmonės tokių pastangų nerodo. E, Mr. Schaffhauser. Pana Schaffhauser. Très rapidement, merci. Labai trumpai, ačiū. Nekaltinus jūsų kelionėmis į Vengriją, manau, kad čia ne vieta. Svarbiausia, kad geras konsaras. Turiu klausimą, kodėl Europos debesijos rytyje net nesikreipkite pirmą e, bendrovę OVH. Kodėl e, nesakėte e, europinio sprendimo šioje srityje, tiek programinės įrengos, tiek techninės įrangos srityje. Kodėl jūs nesiklausote Europos debesijos pramonės atstovų, kad šis rytis būtų šimtų procentų europietiška? Šito aš nesuprantu. Ačiū. And... Ačiū. Pana Zorinio. Pone komisijos nari, aš taip pat stebiuosi, kad e, buvo apie jūs, įstengiamas jums užduoti klausimų nesusijusių su skaitmeninė darbo atverkė. Na, aš norėčiau e, pakalbėti apie tai, kad e, jūs minėjote, kad visuotinė e, e, prieiga prie penktos kartos ryšio paslaugų yra labai svarbi. Tačiau kol kas e, tam yra, yra tam tikrų kliūčių, technologinių kliūčių. Ir mes labai dažnai prarandame savo pranašumą. Kaipgi užtikrinti, kad mes sukurtume realią skaitmeninę Europos erdvę, kurioje ta skaitmeninė revoliucija būtų įmanoma. Ir Kaip Jūs vertinate pasiūlymą e, orientuotis į, e, į mm, pas, paklausą, o ne į pasiūlą? Dėkoju. Uh, list, uh... Paskutinis rašė yra ponia Sender. Prašom. Ačiū, komisarė, norėčiau taip pat Jūs pasveikinti dėl Jūsų veiksmų, pozityvių veiksmų, kuriant bendrąją skaitinę rinką. Kalbame apie tai, kai jūs patekėte elektroninės vyriausybės veiksmų planą. Visi principai, kuriais pagristas veiksmų planas, yra pozityvus ir jie, man atrodo, naudingi tiek piliečiams, tiek visuomenėms, e, įmonėms, ypač mažoms ir rytinėms. Bet kad visa tai veiktų, apskritai reikia, kad būtų pasitikėjimas tą elektroninę valdžią o tam reikia ir saugumo aspektą užtikrinti. Norėčiau paklausti, kokiu priemonių e, ketinate, kokias priemonės ketinate naudoti tam saugumui užtikrinti, sertifikavimui ir panašiai. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Nemažai klausimų užduota. Dabar paprašysime komisijos narę atsakyti į šios klausimus. Ir dar kartą noriu paaiškinti ponui Butikoferiui, nes iš tikrųjų iš jūsų pusės tikrai buvo netikėta. Reikėjo paprašyti savo kolegos, pono Javor, atiduoti jums savo laiką, kad galėtumėte užduoti visus klausimus. Taip yra nesažininga. Taip, jūs nesažininkas pirmininkė. Prašom, komisarė. Es wurde zu Beginn äh, unser Copyright-Vorschlag angesprochen. Jūs kalbėjote apie e, pirminių teisų e, äh, pasiūlymą ir dabar norėčiau tik tai atkreipti jūsų dėmesį į tą autorinių teisių klausimą, kadangi e, kūrybingumo elementas e, Europos skaitmininės pramonės rytyje yra labai svarbus. E, čia mes kalbame apie pusiausvyrą tarp vartotojų poreikius, kalbant apie galimybę naudotis kultūrinę ir tam tikrą intelektinę, intelektiniais duomenimis, E, filmais, e, dainomis, e, knygomis ir panašiai, ir kita vertus kūrybinės pramonės atstovų interesus. Tai yra knygų autoriai, aktoriai, žurnalistai, kompozitoriai, muzikantai, dainininkai ir taip toliau. Ir čia mes kalbame apie tam tikrą vertybinę spragą ir apie tai, kokią kokį vaidmenį gali atlikti kokybiškas žurnalizmas šiais e, e, skaitmeniniais laikais. Aš įsivaizduoju, kad jūsų komitetas e, kūrybinė industrijų kontekste gali tikrai labai daug nuveikti. Taip pat ir kiti komitetai galėtų būti mano partneriai. Ir aš pasirengęs su jumis kalbėtis. Ponas Reimon klausė, kaipgi vyksta tas, tas pokyt, tie pokyčiai. Šiuo metu uh, Bulgarija nėra pateikusi pasiūlymo e, dėl e, komisijos nario ar narės kandidatūros. Dar kol kas to pasiūlymo nėra. Jūs žinote dabartinę politinę padėtį Sofijoje ir tai reiškia, jog klausimas, kas e, turėtų perimti tuos skaitmininės pramonės ir skaitmininės visuomenės klausimus, jų kuravimą, Nu, jį atsakyti dar yra neįmanoma. Jis, atsakymas į jį priklauso nuo to, kas bus pasiūlyta iš Bulgarijos pusės. Ir pirmininkas nuspręs, kai visi komisijos nariai vėl bus paskirti. Ir atsižvelgiant į jų profesinį profilį, patirtį ir darbo akcentus, darbo sritis, bus priimti atitinkami sprendimai dėl portfelių padalinimo. Uh, Aš iki gruodžio pabaigos dirbsiu dar, vis dar šioje srityje ir visuomet e, per tą laiką visada būsiu pasirengęs toliau bendradarbiauti su visais, kurie e, sprendžia skaitmeninės rinkos klausimus. Ponas Boni klausė, kaip valstybės narės įsijungia į šios klausimus ir jų sprendimą. Uh, Pastaraisiais metais mes e, taryboje įžiūrime tam tikrą e, susilaikymą iš valstybių narių pusės, kalbant apie europietiškų projektų įgyvendinimą. E, tačiau skaitmeninėme sektoriuje tiek taryboje, tiek ir darbo grupėse, pavyzdžiui, vakar aš du kart ir už vakar taryboje lankiausi E, skaitmeninės taisyklės, standartai ir kiti projektai susilaukia didelės valstybių narių paramos, nes jos pastebi, kad skaitmeninėje srityje visos valstybės narės, e, kiekviena iš jų, ne viena iš jų nėra pakankamai stipri, e, kad būtų pasiektas proveržis prieš jungtinės valstijas ar kai kurias Azijos valstybės. Panas Bitikoferis paklausė, pateikė klausimą dėl Rami Prieš keletą savaičių aš dalyvavau metinėme susitikime IIC e, e, susitikime Valdorfe. Valdorfas buvo e, vienas iš mano, mano partnerių šioje diskusijoje. Ir ateityje bus keletas ryčių, kuriuose vienos konkrečios valstybės narės Europoje pramoje bus, pramonė bus tokia pat, tiek pat toli pažengusi kiek ir, pavyzdžiui, Vokietijos e, atitinkamos pramonės įmonės ir e, taip pat Vokietijos valdžia sprendžianti tos klausimus. Todėl aš siūlyčiau e, imti pavyzdį iš Vokietijos ir kitoms valstybėms narėms. Austrijoje sakom, pavyzdžiui, minima platforma 4.0 platform, e, e, e, Austrija ar Italijoje taip pat egzistuoja tokia platforma, kuri ir vadinasi Italija ir panašiai. tai, kas jau buvo nuveikta toje pramonės platformoje, yra labai naudinga visai Europos pramoniai ir ekonomikai. Dėl to mes kiek tik įmanoma labiau integruojame tą platformą į kažkokią tai super platformą. Tai yra įvairias plat, platformas vienijančią e, platformą. Tos valstybės narės, kurios dar neturi tokios platformos, E, turi savo e, vyriausybių atstovus, kurios, kurie dalyvauja tos platformos veikloje, kad e, būtų suteikta pakankamai impulsų toms dar vis neįsijungusioms valstybėms sukurti savo nacionalinės platformas. Alstrom, Arm ir kiti pavyzdžiai, kuriuos pateikė ponas Kukan, Iš tiesų, mums reikia Europos e, e išorės, i, i, e, užsienio ekonomiką reglamentuojančių teisės aktų. Aš jau, e, aš esu atsakingas už 1,8 milijardus eurų e, biudžeto lėšų, kurios turi būti investuotos į vairias skaitmeninės ekonomikos rytis. E, mūsų mokslinių tyrimų srityje mes galime pripažinti savo partnerimis tik tai tas įmonės, kurios atitinka savo tyrimų, tyrimams reikia, reikia, keliamus reikalavimus ir turi tinkamus, tinkamų žinių. Ir dėl to robotikos srityje privačioji ir viešoji partnerystė yra labai svarbus ir tinkamas modelis jei moksliniai tyrimai yra atliekami Europos zon, teritorijoje. Kalbant ir galvojant apie kitą programavimo laikotarpį po 2020 metų, pavyzdžiui, Horizontas 2020 programa, dėl kurios ir parlamentas diskutuos, mes turėtume ir toliau laikytis tokio principo, kad išsaugotume mm, patrauklumą įmonėms ir paskatas įmonėms E, nesvarbu, nepaisant to, kas jas valdo, kas yra jų e, e, stambėjai akcininkai, jeigu jos veikia Europos teritorijoje ir kuria Europai pridėtinę vertę mokslinių tyrimų srityje, kad jos susilauktų paramos. Taip pat mes galime ieškoti ir kitų priemonių ES lygmenių, tačiau apie tai, e, su, apie tai kalbėti reikia ir su kitais e, komisijos nariais. Aš, e, mano pozicija šio klausimu yra labai aiški. Mes turime numatyti dvipusį procesą, tai yra mes esame atviri tol, kol atviros, atvira yra ir kita bendradarbiaujanti pusė. energetinio veiksmingumo ir energijos vartojimo mažinimo e, tema. E, galiu pasakyti, kad mes turime e, tam tikrą vieną iniciatyvą, tai yra išmaniųjų miestų iniciatyva ir išmaniųjų savivaldybių iniciatyva. Grow Connect e, generaliniai direktoratai e, bendradarbiauja, e, rengdami tam tikrus bandomuosius projektus, įtraukiant įvairias savivaldybės, miestus, skaitmeninant transporto, energijos vartojimo sektorius, skatinant energetinį efektyvumą būstuose. E, Ir siekiant sumažinti energijos suvartojimą ir apriboti CO2 išmetimus. Ponas Rubik minėjo e, tarptinklinį ryšį, didmeninį tarptinklinį ryšį. Kitų metų birželio mėnesį mes esame numatę panaikinti tarptinklinio ryšio um, mokesčių panaikinimą, tačiau tam tikslui pasiekti su taryba ir su parlamentu dar reikia labai daug e, dirbti. Nes e, šis rytis yra tarp, tiesiogiai susijusi su, e, tai, tai tarpusavyje yra susijusios abis rytis, tiek didmeninė, tiek mažmeninė priekyba. Ir čia mes turime išsiaiškinti, kas, kaip suinteresuotosios šalis, kokios suinteresuotosios šalis turės konkrečiai naudos panaikinus tuos e, mokesčius. Ir taryba, jos atitinkama darbo grupė turi atlikti e, e, darbą šioje srityje. Tačiau mes dar turime problemų. Pavyzdžiui, Latvijoje mokesčiai, telekomų paslaugų mokesčiai sudaro yra didesni maždaug šeštadaliu daug, e, už Airijoje taikomus mokesčius. Ir jeigu Airijos e, piliečiai panaikinus e, tarptinklinio ryšio mokesčius e, birželio mėnesį kitais metais norės įsigyti, pavyzdžiui, Latvijos telekomo ryšio operatoriaus SIM kortelę, tačiau negyvena Latvijoje, gyvena da, Dubline ir nori skambinti į Latviją ar pasinaudoti Latvijos socialiniais tinklais arba gyvendamas e, e, Dublinė e, nori skambinti į Bruselį, tuomet šioje didžiulėje rinkoje jisai bus priverstas mokėti vis tiek didesnius mokesčius, negu tą galėtų daryti savo šalies rinkoje, savo šalyje kad e, tie e, e, kad, kad tokių mokesčių suvienodimas būtų įmanomas, taptų kiek manoma mažiau biurokratiškas ir sklandus. Mano ekspertai ir bendradarbiautojami su atitinkamais ekspertais taryboje turės labai nemažai darbo nuveikti. Ir jeigu. Um, mes matome, kad valstybės narės e, e, turi skirtingus interesus, e, jų poreikiai yra skirtingi, interesai skirtingi, nepaisant to, kad visų tikslas yra tas pats - panaikinti tarptinklinio ryšio mokestį. Dėl STM klausimo. Pavyzdžiui, mikroelektronika ir puslaidininkių technologijos yra tos rytis, kurios šiame kontekste yra labai svarbios. Ir į jas įsijungia 15 e, valstybių narių, tarp jų Vokietija, Niderlandai, e, Prancūzija, dar pora, atsiprašau, penkios valstybės narės. Taip pat dar yra deramasi su Niderlandais ir Belgija. Ir po keleto dienų įvyks konferencija dalyvaujant pramonės atstovams. STM e, atstovas labai gyrė šią partnerystę, tai yra ES valstybių narių ir pramonės atstovų e, partnerystę, kuri gali labai padėti pasiekti proveržį šioje srityje. Ir jeigu valstybės, penkios valstybės narės įsijungs ir toliau aktyviai dalyvaus toje iniciatyvoje, tuomet mums padidinti pajėgumus pavyks dvigubai. Mes žinome, jog e, Kinija ir Azijos, e, kitų Azijos valstybių, kitoms Azijos valstybėms užimant dominuojančias pozicijas, mums e, bendradarbiauti ir, ir dirbti kartu šioje srityje yra labai svarbu. E, turiu pas, dar kartą pažymėti, jog Romos konferencija šiuo klausimu buvo tikrai labai sėkminga ir aš manau, kad mes čia tikrai daug pasieksime. Ir valstybėse narėse reikia būti, perkelti į te, nacionalinę teisę Nicos direktyvą. Ir Aš e, tikiuosi, jog e, tai bus suvienodintos taisyklės, nes e, kibernetinis saugumas yra labai svarbus. Saugumas siekiant apsaugoti nuo teroristinių, skaitmeninių teroristinių išpolių, kibernetinių išpolių ar apsaugoti įmonių skaitmeninius duomenis. Ir čia sertifikavimas yra labai svarbus, mums reikia bendro europietiško standarto Dėkuoju visiems už klausimus ir komentarus. Uh, uh... Labai ačiū. Tikimės, kad uh, susitiksime su jumis komisarė ir ateityje, kai būsite uh, vicepirmininkas atsakingas už biudžetą ir žmogiškosius išteklius, kaip paskelbė Europos komisija. Na, o dabar dėkojame Jums už puikų darbą ir visus pasiekimus skaitminės ekonomikos labui ir visuomenės labui ir už struktūrinius dialogus tarp mūsų komiteto ir Europos komisijos, kurią atstovate jūs labai ačiū. Uh, uh, Kolegos, uh, šiek tiek vėluojame. Dabar kita tema Šiltnamio dujų įtrauktis ir šalių dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškistys tiek įtraukimas 300 metų klimato ir energijos politikos strategija. Mūsų pranešėja yra Marisa Matėjas, GUE frakcija. Noriu priminti Jums, kad šiltnamio dujų išėmimas iš žemės ūkio keitimo, paskirties keitimo ir miškinkystės taikome tik tai pagal tarptautinius įsipareigomus pagal Kyoto protokolą. O Kyoto protokolas apriboja ES ir valstybių narių galimybės. Turime už, užtikrinti, kad žemės ūkio žemės keitimo ir miškinkystės, strat, miškinkystės sektoriai nesukurtų papildomų išmetalų. Šios sektoriaus tikslas turi būti toliau plėtojamas. Turime pasiūlymą, kurio pagrindinė tema yra nuspręsti, kaip įtraukti šį sektorių į ES klimato ir energetikos mm, sistemą nuo 21 metų. ETRE komitetas parengs nuomonę ENVI komitetui, kuris yra pagrindinis komitetas šiuo atveju. Keletas žemės paskirties ir žemės paskirties keitimo ir miškinskysės sektoriaus yra labai svarbus mūsų komitetui. Pavyzdžiui, žemės paskirties keitimo pasiekmes žemės ūkiui ir miškininkystėj, gaminant biomasą, bioenergetikai ar kitas žaliavas mūsų pramonėje. Taigi daug temų. Mūsų kolegė Marisa Matijas yra nuomonės autorė ir prašom dabar pradėti diskusiją. Ačiū pirminkė. Ačiū e, už jūsų įžangą. Iš esmės pasakėte beveik viską, ką aš norėjau pasakyti. Turime pirmą keitimąsi nuomonėmis šiuo klausimu. Tai yra labai svarbu. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra sveikintinas. Aišku, šiems klausimams aptarti skirtas Kyoto protokolas. ES požiūris yra gana ribotas šiuo atveju. Vis dėlto mes turime rasti europinius sprendimus laikotarpį po 21 metų. Ypač mums reikia sprendimų, kurie atsižvelgtų, e, leistų įgyvendinti Paryžiaus konferencijos išvadas. Na ir čia mūsų komitetas turi savo vaidmenį. Reikia žvelgti šioje nuomonėje kai kurios esminius dalykus. Šiandien kalbėjausi su šelniais pranešėjais apie šį pranešimą. Kai kalbame apie žemės paskirties keitimą ir miškininkystę, tai yra klausimai, kurie yra susijęs su šiltnamio dujų išmetimu ir tokiu būdu yra viena iš mūsų temų. Aš sutinku su komisijos pasiūlymų ir jos požiūrių. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas taip pat pritars baziniam komisijos požiūriui dėl tų žemės paskirties keitimo ir miškininkystės klausimų. Dar vienas dalykas, į kurį reikia atsižvelgti, yra keitimosi emisijomis sistema ar prekybos emisijomis sistema. Taip pat turime ypatingą dėmesį skirti klausimams susijęsiams su e, energija, pramonė ir transportu. Taip pat turime atsižvelgti į tai, kad ateityje mums reikės kurti visuomenę, kuri būtų mažiau priklausoma nuo iškastinio kūro, kad tinkamai sumažintume šiltnamio dujų išmetimą. Dar vienas dalykas, kuris galbūt ne visiškai priklauso šiam komitetui, bet turime į jį atsižvelgti, tai yra kad kad viskas, ką darome, turėtų atsižvelgti į bio įvairovės klausimas, veiksmingo žemės ir vandens panaudojimą. Tai yra klausimai, kurių niekada negalime pamiršti ir šiame komitete, ypač tuo metu, kai skatiname mokslinius tyrimus, produktų plėtrą, naujoves, turime atsižvelgti į bio įvairovės ir žemės panaudojimo klausimus. Tai yra fundamentalūs dalykai. Tai turime nepamiršti bioįvairovės bet per bet kurią diskusiją šiame komitete. Na ir trečias aspektas. Turime užtikrinti, kad e, būtų visose mūsų svarstymuose visiškas skaidrumas. Mes patys Turime būti skaidrus, kai kalbam apie domenų šaltinius, naudojamas metodikas. kad mūsų informacijos šaltiniai būtų skaidrus, kad bet kurie informacija, kurią naudojama, būtų galima naudoti valstybės narėse ir ją dalytis visiems. Taigi, e, džiaugiuosi šią diskusiją Pirmąją diskusiją šiame komitete nemanau, kad ji bus labai išsami, bet norėčiau išklausyti kitų politinių frakcijų nuomonių, kad turėčiau tvirtą pagrindą šios nuomonės rengimui ir atsižvelgti į kitų politinių frakcijų narių nuomonės. Kai kalbam apie pramonę, transportą, energiją, naujoves, turime laikytis tam tikrų aiškių principų. Ačiū, ponia Jūzo. EPP frakcija. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ir gerbiamai pranešėjai už jos įžanginį žodį. Tai yra pirmosios diskusijos dėl šio pranešimo, todėl paminėsiu keletą pagrindinių aspektų, kurie kelia nerimą. Visų pirma, šis pasiūlymas yra glaudžiai susijęs su E, apivartinių taršos leidimų prekybos sistema. Ir labai svarbu yra tai, kaip e, bus padalintos tos pastangos tarp valstybių narių. Be abejo, e, logiška yra tai, kad šiame pasiūlyme reikia šiek tiek lankstumo, turint omenyje jų sąryšį su kitų mano minėtų pasiūlymų, tačiau tuo pat metu viskas turi e, tarsi eiti paraleliai Yra e, tam tikrų sektorių, kurie patenka į ATLPS sritį. Kalbame apie 20, 21, 25 metus. Kaip suprantu, per tą laikotarpį tam tikras e, išmetamųjų teršalų kiekis gali pereiti iš vienos šalies valstybės narės į kitą ar iš vienos įmonės į kitą. Uh, Na, o po 26-30 metų laikotarpio, jeigu bus tam tikras emisijų perviršis, tada jas bus galima vėliau perduoti kitoms valstybėms narėms, tačiau tai dar nėra iki galo įspręstas klausimas. Komisija jį dar analizuoja. Dabar dėl sertifikuotų medienos gaminių su tuo taip pat susiję keletas klausimų. Teoriškai tarsi viskas gerai, Tačiau teoriškai tai labai sudėtingos matematinės formulės, kurias matome. Pranešėja kalbėjo apie skaidrumo svarbą. Tačiau mano klausimas būtų štai koks. Ar bus kažkokie tai standartai, kurie bus vienodi visoms valstybėms narėms parinkti? Taip, matau tą formulę. Mm, ten kalbama apie medienos produktus tačiau, kaip suprantu, visiškai nedideli nukrypimai, e, naudojant šią formulę, gali lemti didžiulius skirtumus apskaičiuojant rezultatą. Paskutinis klausimas. 280 milijonų tonų ta viršutinė riba, ar ji galėtų būti padidinta? Šį klausimą norėčiau komisijai pateikti. Ačiū labai dabar žodis poniai Kumpulė Netrai, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū labai, pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad pranešėja kalbėjo apie tai, kas yra svarbu ITRE komitetui, nes tai yra mūsų nuomonė, kurią teikiame ENVI komitetui. Ir kalbant apie miškus, be abejo, tai yra susijęs su įvairiais kitais elementais, su žemės ūkiu. Neįmanoma kalbėti apie būsimas inovacijas, energiją, atsinaujinančius energijos šaltinius, nesižvelgiant į bioekonomikos aspektus. Todėl man atrodo, kad šis komisijos pasiūlymas tikrai yra neblogas, kaip tam tikras pagrindas, juk turime kažkokių tai veiksmų imtis po klimato kaitos sustarimo sudaryto Paryžiuje. Dabar dėl tų saugyklų. Manau, kad galima pasiekti geresnių rezultatų, kai pradedama rūpintis dar jaunais miškais ir kai tie miškai yra sodinami e, tvariai. Žinau, kokia yra komisijos ir mūsų komiteto nuomonė dėl miškininkystės strategijos. Na, o daugiau plošto galima sukurti, e, kurį bus galima panaudoti, pavyzdžiui, ir energijai, ar inovatyviems e, bioproduktams, ar tiesiog ieškant naujų būdų siekiant švelninti klimato kaitos neigiamą poveikį manau, labai svarbu, kad komisijos pasiūlymas būtų orientuotas į ateitį. Juk neretai pasiūlymai yra kalbama apie praeitį, apie buvusius laikotarpius, tačiau, man atrodo, žvilgsnį svarbu nukreipti į ateitį. Visi tie paskaičiavimai, kurie yra pateikti, taip, jie gana rimti, bet o šiandien anksčiau jau kalbėjome apie lankstumo svarbą, tad ir šiuo atveju norėčiau paminėti, kad iš vienos pusės tai yra žemės naudojimas, ATLPS, Ir visi tie tikslai, kuriuos privalo įgyvendinti valstybės narės, todėl privalome žiūrėti į tą tokį e, platesnį kontekstą. Man atrodo, kad reikia užtikrinti, kad būtų teikiamas paskaitos už tinkamą naudojimą, tinkamą e, miškų auginimą, e, atsižvelgiant į aplinkosauginius aspektus ir tinkamai išnaudojant miško teikiamas galimybės. Ačiū labai kolegijai. Dabar Alde frakcijos vardu pasisakys e, ponas Federlė. Ačiū labai, ačiū gerbiamai pranešėjai už jos įžanginės pastabas. Tai nėra jokių abejonių, kad šis dokumentas bus itin svarbus kovojant su klimato kaita, o juk visi esame įsipareigoję kovoti su jie, tačiau taip pat svarbu užtikrinti, kad nebūtų sukurti tokie teisės aktai, kurie kenktų bioekonomikai, jai kliudytų reikia atsižvelgti tas galimybės, kurios laukia ateityje, kalbant apie miškus. Na, man atrodo, kad šiandieną dar trūksta informacijos apie tas miškų um, teikiamas galimybės ir, pavyzdžiui, e, šiandien rinkoje naudojamos cheminės medžiagos yra e, kūriamos remiantis kažkokiamis iškastinėmis technologijomis. E, tačiau galbūt ateityje būtų galima tą kryptį šiek tiek pakeisti, e, tam panaudoti miškų e, teikiamą naudą. Yra jau teigiamų pavyzdžių, pavyzdžiui, medvilnės gamyboje. Net nebejoju, kad šis teisės aktas darys tiesioginę įtaką e, miškų miškininkystės ryčių Europos Sąjungoje tiek tiek ir užimtumo sričiai. Tai taip pat yra svarbis rytis kalbant apie ekonomiką. Žinau, kad e, Suomija, Švedija, e, Vokietija nemažai lėšų surenka, kalbant apie apie valstybinį biudžetą būtent iš miškininkystės ryties. Ir pavyzdžiui, žinau, kad Švedijoje e, tos lėšas net keturis kart viršyje automobilio pramonės duodama pelną. E, Dabar dėl ketvirtosios vertinimo ataskaitos, kurioje kalbama apie tvarę medienos gavybą ir tai, kokią naudą jį gali duoti. Man atrodo, kad būtent tą kryptimį reikėtų judėti. Nemažiau svarbu um, galvoti būtent apie tas formulės apskaičiavimus. Reikia konkrečių taisyklių. Uh, kurias e, e, būtų galima įrėminti formulėmis. Ir mano nuomonė tai taip pat turėtų atsižvelgti tai, kad miškai yra valdomi skirtingai. Ir reikia užtikrinti, kad tuose skaičiavimuose patys savo nesusikurtume kliučių. Kai kuriuose valstybėse narėse yra bandoma atsodinti miškus, pavyzdžiui, Airijoje, Švedijoje, Suomijoje. E, per pastarosius porą šimtų metų medienos sektorius ten auga. Taip. E, reikia nepamiršti, kad egzistuoja tie regioniniai skirtumai ir kad kai kuriuose valstybėse narėse miškų nikimas yra daug kopesnė problema. Ačiū labai žaliųjų frakcijos vardu, kolega Javor, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir pranešėjai už atliktą darbą. Džiaugiamės komisijos pasiūlymu, mums patinka tai, kad norima integruoti LUCF sektorių į klimato ir energetikos e, sritį. Iš esmės teigiamai žiūrime į komisijos pasiūlymą, tačiau manome, kad galima jį dar patobulinti. Norėčiau tris LULCF reglamento aspektus paminėti, kurie, mano nuomonė, turėtų susilaukti daugiausia mūsų dėmesio. Visų pirma, užmojų mastas. Labai svarbu užtikrinti, kad LULCF sektorius veiksmingai prisidėtų prie to, kad būtų siekiama ES tarptautinių įsipareigojimų prisimtų pasirašius Paryžių susitarimą. Miškai yra itin svarbus, kalbant apie klimato kaitos poveikio švelninimą. Reikia nepamiršti ir to, kad miškai yra vadinamųjų neįgiamų emisijų šaltinis ir šis teisės aktas turi būti reali priemonė, e, kuri padėtų e, tinkamai panaudoti miškus ir siekti e, klimato atšilimo mažinimo pusantrų laipsnių, kaip kad yra numatyta. Taip, e, kalbant apie atskaitomybės taisyklės, komisijos pasiūlyme jos yra patobulintos, tačiau ten dar yra siūlomi trys skirtingi būdai, trys skirtingi metodai. Ir manau, tai gali sukelti grėsmę sistemos skaidrumui ir taip pat palikti e, galimybių atsirasti spragoms. Dabar e, trečias punktas - tvarus biomasės naudojimas. LUCEF pasiūlyme kalbama būtent apie tvarų biomasės naudojimą ir tai, kad nėra mm, CO2 ištekliai pakartotinai panaudojami. Kalbame apie tvarę miškų valdyseną ir biokūro naudojimą. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad LUCF yra kertinis ES 30 metų klimato kaitos politikos akmuo, susijęs ir su pastangų pasidalimo sprendimu Todėl nekantrauju dirbti kartu su įtrio kolegomis, pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais, siekiant patobulinti LUCEF pasiūlymą. Much, colleague. Ačiū kolega už pastabas ir toliau guoja vardu ponas Količiak, vicepirmininkas. Ačiū pirmininkė. Turiu keletą praktinių pastabų. Žinoma, naudos skaičiavimas surenkant CO2 miškų atveju yra labai svarbus, tačiau miškai vaidina kitokį vaidmenį Švedijoje ar, pavyzdžiui, Pietų Italijoje ar Ispanijoje, nes miškų struktūra yra visiškai kitokia. Vienintelis dalykas, ką aš galiu rekomenduoti, yra panaudoti medienos kiekio koeficientą, nes tai galima tada, taip galima apskaičiuoti tuo pačiu pagrindu pietuose ir šiaurėje. Prieš 15 metų buvo bandoma pagerinti CO2 balansą, sodinant miškus ir už Europos ribų, pavyzdžiui, Alžyre Buvo didžiulis projektas vykdomas siekiant e, apsavinti miškais šiaurinę Saharos dalį, tai buvo susijęs su Maroku taip pat. Ir Gobe dikumos pietuose kiniečiai taip pat bando atsodinti miškus, nes tai turis, turėtų poveikį ir dideliams miestams, tokiems kaip Pekinas. Klausimas, yra kokiu mastu tokie miškų atsodinimo projektai, vykdomi įvairiose pasaulio dalyse, turėtų būti įtraukti į šį pranešimą. Ir dar vienas komentaras. 70 procentų pasaulio paviršiaus daro okeanas ir Atlanto vandenyno viduryje yra didžiuliai plastiko, didžiulės plastiko sankaupos. Tai yra tarsi niekieno žemė. Tai yra atliekų, kurios patenka į okeanus upėmis rezultatas. Plastiko atliekos yra visur, jos yra ir vandenino paviršyje, ir atla, o Atlanto rifas yra didesnis negu visa Ukrainos teritorija. Taigi turime galvoti ir ieškoti potencialių racionalių sprendimų šiai problemai, nes tai yra pavojus iš tikrųjų planetai. Tokios plastiko salos, plastiko rifai, reiškia, kad e, į vandenį nepatenka saulės šviesa ir gyvybė ten negali egzistuoti. Ačiū toliau Šankelį. Ačiū pirmininkė. Mm, man tinka bendri komentarai ir aš džiaugiuosi atstovaut, galėdama, kad galėjau atstovauti parlamentą Marakeše, 22 šalių konferencijoje, pernai Paryžiuje, 21-oje. Ir dabar reikia įgyvendinti duotus įsipareigojimus. E, Pasipirvavimus, kurie buvo pakartoti Marakeše. O kalbėti reikia apie tai, kad Visa, bet kokia ekonominė veikla turi savo vaidmenį, ne vienai negali būti išimties. Miškininkystė, aišku, turi labai svarbu vaidmenį tiek e, švelnimo srityje misijų prasme ir energetikos, biomasės srityje. Kolegos būtent kalbėjo apie tai, kad pabrėždami tai, kad labai svarbus skaičiavimo, skaičiavimai. ypač kaip kalbame apie energiją ir biomasą. Yra tendencija sakyti, labai puiku, turime atsinaujinti šaltinį, tačiau reikia paskaičiuoti e, visą ekonominę veiklą nuo auginimo, kirtimo, transportavimo ir čia dar reikia pasi, pasianalizuoti. Taip pat reikia panalizuoti miškus ir žiedinės ekonomikos prasme. galvojant apie visą produktyvų gyvenimą, ciklą iki galutinio panaudojimo. E, taip pat audinių ir, ir medžiagų kūrimas iš tokių žaliavų taip pat yra svarbus. Ir galutinis, paskutinis dalykas e, - ryšys su bendra žemės ūkio politika, kurią dabar nu, ketiname peržiūrėti, kurti naują politiką. Čia reikia tinkamų paskatų kad paskatinantame žmonės auginti miškus, ypač e, periferijose, nes e, kartais žemė panaudojama e, gyvulinkystėje ar avininkystėje be jokio pelno. Galima tokius, tokius regionus panaudoti pelningiau, galbūt auginant miškus. Ačiū. Panas Katerparhain, komisijos skyriaus mm, vadovas, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę mums trumpai atsakyti e, komisijos vardu. Džiaugiamės, kad įtrė tai komitetas analizuoja šį klausimą proceso pačioje pradžioje. Iš tiesų, žemės naudojimas, miškininkystė yra labai svarbus bendros klimato politikos komponentas. Taip pat noriu pasakyti, kad e, šis dokumentas nėra visiškai naujas. Jis reguliuojamas pagal Kyoto protokolą ir Mes įdėgėme ir ES sprendimą 2013 metais, kur buvo žengti pirmieji žingsniai, įtraukiant šiuos klausimus į klimato politiką. 13 metais daugiausia dėmesio skiria buvo skaičiavimo ir stebėsino taisyklėms, kad geriau surinktume žinių ir informacijos apie tai, kokia įvairi veikla, susi, kiek įvairi veikla susijusi su emisijomis. Ir dabar naujas pasiūlymas įtraukia prievalės, kurios kyla iš Kyoto protokolo į 30 metų klimato ir energijos tikslą. Mes norime, kad šis žemės ir miškinkystės sektorius, pritaikius apskaitos taisyklės, būtų neutralus, negeneruotų emisijų. Mes manome, kad tai skatina užsimti aktyve, aktyvių miškų tvarkymų, tai yra naudinga ir gerai, taip pat ir klimatui, nes tai gali padėti padidinti miškų plotus, taip pat E, išauginti daugiau medienos, kuri gali pakeisti iškastinį kūrą. Yra įvairiausių pozityvių aspektų. Buvo užduota konkrečių klausimų dėl medžio, medienos produktų, kurie minimi ir mūsų pasiūlymų, nes e, jie gali turėti tikrai pozityvų poveikį. Ir mes siūlome, kaip juos įtraukti ir apskaityti numatant e, šimimo kiekius, jeigu e, statybos, pavyzdžiui, produktai yra iš medienos, tai tai yra pozityvu. Pakeitimo poveikis taip pat yra pripažįstama nauda. O klausimų keliama dėl ryšio tarp žemės panaudojimo pasiūlymo ir pastangų pasidalymo reglamento ne ETS sektoriuose. Tai yra naujas elementas, kuris leidžia daugiau lankstumo, kurio riba yra 280 milijonų tonų. Mes kruopšiai įvertiname šį kiekį, taip pat ir atitinkame poveikio vertinimą. Trečiasis aspektas, kur, kuris buvo paminėtas, tai yra apskaitos taisyklės miškų valdymui pagal referencinius lygius požiūris, manau, čia yra unikalus, nes mes siūlome valstybės narėms prognozuoti pagal šios referencinius dydžius į ateitį ir šį požiūrį mes dabar tikriname iki 20 metų, matome gerų rezultatų, nes valstybės narės gali tuomet atsižvelgti į konkrečias miškų e, situacijas valstybės narėse. Ačiū už Jūsų komentarus ir lauksime tolesnių tolesnio jūsų bendradarbiavimo su jūsų komitetu. Labai ačiū už jūsų pastabas klimato direktorato vardu. Pone Matijas, ar norite tarti keletą žodžių pareigai, pabaigai? Uh, Taip, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad uh, mano pirmajame pasisakėme neminėjau visų svarbių klausimų šitama. Bet Mes suvokiame visus tos e, apribojimus, kurie taikomi nuomoniai renkti. Tačiau e, aš matau, ką reikėtų mums atsižvelgti po visų pasisakymų ir e, skaičiavimų klausimo svarbą, taip pat žiedinės ekonomikos, paskatų klausimai. Mm mūsų klimato kaitos stabdymo e, aspektas. Visi pasisakymai buvo labai įdomus, juos atsižvelgsiu pirm, pirmajame, ta, pirmojoje dokumento versijoje ir tų, tuos pokyčius jūs matysite po to, kai bus pateikta pirmoji versija ir galėsite vėl pateikti savo pastabas. Um, Ačiū. E, dabar tu dar karštis, e, tai yra mes E, turėsime balsą e, šios nuomonės, e, diskusiją dėl šios nuomonės kovo 20-23 kitais metais, balsavimas mūsų komitete gegužės 11, Envi komitete balsavimas vyks birželio 22 ir plenarinėje sesijoje balsuosime dar neaišku kada, dar nėra priimtas sprendimas. Ir dėkuoju. Dabar pereiname prie kito šios, šio posėdžio darbo atvarkės, darbo atvarkės punkto, tai yra įtrė komiteto komandiruotės į Portugaliją ir Ispaniją. Tai yra informacinis pranešimas. Mūsų delegacija sužinojo apie įvairiau, turėjo galimybę pasikalbėti, susi, išsiaiškinti situaciją dviejose periferinėse valstybėse, nors nesuprantu, kodėl jos vadinamos periferinėmis. Jos, sakyčiau, yra Europos pati širdis. Taip pat e, buvo e, kalbėta apie jų dalyvavimą Horizontas 2020 programoje ir taip pat e, ataskaitos šios skirtos šiai programai įgyvendinimo procese. E, pranešėja e, šio klausimu yra ponė Ruiz, Kabezon Ruiz, ji buvo delegacijos vadovė. Ji mums papasakos viską, ką nori apie šią kelionę, kuri labai svarbi įtre komitetui buvo. Ir aš norėčiau paprašyti vertėjų, sako pirmininkas, dar padirbėti. Na, viskas suderinta, sako pirmininkas. Prašau, pranešėja. Dėkoju, ponia pirmininkė. Mes norėtume, kad Pietų Europos valstybės esančios periferijoje E, nebūtų užmirštas horizontas 2020 programa. Ir mūsų kelionės tikslas buvo išsiaiškinti, ką būtų galima padaryti, siekiant padėti toms valstybėms, kurios vis dar per nelik mažai įsitraukusios į šią programą. Horizontas 2020. Norėjome sužinoti, kokios patirties iki šiol yra e, e, sukaupusios šios šalis. Pirmąją kelionės dieną mes susitikome su mokslinių tyrimų ir technologijų e, fondo atstovais, taip pat Portugalijos e, e, vandentvarkos socialinių mokslų institucijos atstovais. Ir jie mums, mus informavo, kad vykdant viešąjas privač... yra labai sudėtinga inicijuoti viešasias e, e, ir privačiasias partnerystės. Ir buvo pasakyta, jog e, reikėtų sudaryti galimybės joms organizuoti ir mažesnio masto projektus. Mums buvo pasakyta, kad tos partnerystės, jiems susidaro toks įspūdis, kad tos iniciatyvos ir tos e, e, viešosios privačiosios partnerystės e, reikalavimai joms įgyvendinti yra nustatyti tokie, kad nebūtų galimybių juose sudalyvauti. Taip pat buvo iškeltas, išreikštas susirūpinimas dėl subsidijų, kurios yra keičiamos paskolomis tokiamis, šią priemonę yra e, siekiama visiškai kitokių tikslų ir e, jos nepadeda e, suinteresuotiems subjektams dalyvauti programoje veiksmingai. Taigi jų manimų paskolų teikimas nėra tinkama priemonė. Taip pat buvo išreikštas pageidavimas atlikti konkretesnius ir aiškesnius e, vertinimo, e, vertinimus kad būtų susilaukta tinkamo, e, tinkam, tinkamos reakcijos įgyvendinant vieną ar kitą projektą. Taip pat socialinių mokslų, mokslinių tyrimų šioje srityje skatinimas taip pat turėtų būti aktyvesnis. Buvo pabrėžtas ir e, tarp dis, e, įvairių disciplinų e, sąveikos aspektas ir jo svarba. Taip pat buvo pasakyta, kad horizontas 2020 E, jos, šios programos, įgyvendant e, e, šią programą, dėmesys yra skiriamas socialiniams mokslams, tačiau jis yra vis dar nepakankamas ir neatsižvelgiama į tų mokslo kūriamą pridėtinę vertę. Taip pat buvo atkriptas dėmesys į tai, kad nėra gerai suderinama struktūrinių fondų ir Horizontas 2020 programų, e, e, pro, e, programos išteklių panaudojimo tvarkaraštis su mumis kalbėję partneriai pabrėžė, jog būtų, e, būtų džiugu, jeigu būtų sudarytos sąlygos naudotis tiek šią programą, tiek ir e, šios programos, tiek ir struktūrinių fondų lėšomis. Taip pat reikėtų neužmiršti ir mažų ir vidutinių įmonių įtraukimo, aktyvesnį įtraukimo į programą. E, pagal šią programą yra investuojama į labai konkrečias, labai efektyves, labai rentabiles e, e, mokslinių tyrimų e, sritis, tačiau į jas įsitraukti yra sudėtinga kai kuriems moksliniams subjektams. Mes taip pat nemažai bendravome su Andalūzijos regiono mokslinių tyrimų institucijomis, universitetais, lankėmės šiuose, e, šių institucijų, e, šiuose institucijose ir mm, konstatavome, kad vyksta e, gana aktyvus bendradarbiavimas tarp šių universitetų ir jų ir šalių partnerių esančių Šiaurės Afrikoje. Mūsų buvo paprašyta, kad būtų sudarytos sąlygos E, kurti viešasis privačiasias partnerystės, e, kuriomis būtų galima pasinaudoti būtent įgyventinant tuos projektus. Ir neužmirštant vėlgi mažų ir vidutinių įmonių, kurios yra labai svarbios e, šioms šalims. Ir įtraukiant jas į ne tik tai stambiausius projektus, bet ir į smulkesnius, netokios didelio masto projektus. Taip pat reikia labiau derinti mokslinių tyrimų institucijų ir verslo įmonių veiksmus įgyvendinant tos projektus. Ketvirtąją mūsų kelionės dieną mes e, lankėmės e, Ispanijos Andaluzijos regiono valdžios, vietos valdžios institucijose ir kalbėjome su jo, jų atstovais, pavyzdžiui, su technologijų ir pra, te, pramoninių inovacijų e, centro e, vadovę, kuri pabrėžė tokius dalykus. Tai yra Andalūzijos e, administracija ir Portugalijos atstovai mums minėjo, jog struktūrinių fondų priemonės E, yra sunkiai gyvendinamos siekiant e, e, tikslų susijusių su programos Horizontas 2020 įgyvendinimu. Ir mums buvo, mūsų buvo paprašyta atitinkamai pakeisti Europos taisyklės, kad kad nebūtų tiesiog įmon, į, į, atitinkamos įstaigos nebūtų stumiamos naudotis e, e, kitomis priemonėmis, kitomis lėšomis, negu yra e, teikiamos iš struktūrinių fondų. Ispanijos ir Portugalijos išdėstytos problemos buvo gana panašios, tačiau Portugalija E, mažiau įsitraukus į programos Horizontas 2020 e, įgyvendinimą. Čia Ispanija turi kiek e, mažiau įvairiausių problemų ir sunkumų įgyvendinančią programą. Nacionalinis mokslinių tyrimų centras Ispanijoje atlieka svarbu koordinavimo vaidmenį ir dėl to Ispanija gali, turi galimybę aktyviau dalyvauti Horizontas 2020 programoje. Dėkoju. Ačiū žodis ponui Zorinė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš nedalyvavau oficialioje delegacijoje, tačiau kaip įtrio komiteto narys ir kaip išrinktas Europos parlamento narys, pats, būdamas beje ir portugalu, jaučiau pareigą pasisakyti, nes nuvykau į keletą iš organizuotų sustikimų, kurie vyko Portugalijoje. Ir tų sustikimų metu daug buvo kalbėta apie antrąją Horizontas 2020 programos įgyvendinimo dalį. Be to, jau šiandieną buvo pateikti išsamos pranešimai susiję su vykusiamis misijomis, tad labai neišsiplėsiu, tačiau vienos pagrindinių minčių, kurios buvo aptartos, buvo susijusios su regionais, taip pat socialinio poveikio švelninimu, kalbant apie mokslinius tyrimus ir plėtrą. Labai svarbu, kad šiame kontekste e, rezultatai e, susiję su vykstančiais moksliniais tyrimas ir plėtra būtų pristatomi ir visuomeniai. Nemažiau svarbu teikti ir paramą tiems projektams, e, kurie dar yra tik pradedami, turiuomenyje pradinės jų fazes. Išgyvename tikrai aktyvios mokslinės pažangos laikotarpį. Ir e, manau, kad e, vykstantis procesai taip pat darys nemažą įtaką ir konkurencingumui. Tad labai svarbu remti projektus ankstyvose stadijose, juk tai yra nukreipti, projektai nukreipti į ateitį ir jie gali duoti labai svarbių ir apčiopiamų rezultatų. Taip pat labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos regionų, ypač tų regionų, kurie gauna finansinę ES paramą. Kalbu, pavyzdžiui, apie partnerystę mokslo tyrimų srityje Viduržėmio jūros regione. Tai yra tas klausimas, kurį reikėtų apsvarstyti ir šiame komitete. Labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą, užtikrinti, kad būtų teikiama reikalinga parama tokiems projektams, siekiant užtikrinti pridėtinės vertės kūrimą tiek ir europiniu, tiek ir regioniniu mastu. Tad tiek būtų trumpai dėl tų klausimų, kuriems reikėtų skirti kuo daugiau dėmesio. Ačiū. Puiku. Pane Matijas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir pranešėjui, pranešėjai apie informaciją apie šią misiją. Deja, aš pati negalėjau dalyvauti vykusiuose susitikimuose, nes man teko pirmininkauti kitoje parlamento organizuotoje misijoje. Vis dėlto norėčiau pasidžiaugti e, tuo tą ataskaitą, kuri buvo parengta. Man atrodo, kad išsakytos pastabos, išsakyti komentarai atitinkam e, mūsų komitete išsakytus komentarus, rengintis Horizontas 2020 programai. Pranešėja pristatė tos svarbiausius aspektus Ir man atrodo, vieni sunkiausių klausimų, kalbant apie pasirinkimą horizontas 2020, liko neišspręsti. Todėl labai svarbu, e, priartėjus prie programos įgyvendinimo vidurio, žvilgterėti atgal ir pažiūrėti, to, kas, pažiūrėti tai, kas buvo pasiekta. Tad labai svarbu siekti kuo didesnio aiškumo, kalbant apie bendradarbiavimą įgyvendinant projektus. Be abejo, papildomumo principas neturėtų būti e, vertinamas kaip paprasčiausias lėšų e, pasidalymas, pasiskirstimas. Žvelgiant į tai, kaip įmonės dalyvauja šiuose programuose. Reikia pasakyti, kad ne visos e, programos, ne visos lėšos mm, padeda mažoms bei vidutinėms įmonėms, o jos yra itin svarbi sudėtinė ekonominio žemėlapio dalis ES. Todėl labai svarbu siekti to papildomumo, konvergencijos Ir būtent į šį klausimą atkreipčiau jūsų dėmesį, kalbant apie ataskaitą dėl misijos į Portugaliją. Taip pat turime būti gana atsargus, e, kalbant apie mm, lėšų skirimą mūsų regionams. Svarbu, kad tos lėšos nenukeliautų mm, toms pačiams įmonėms kaip ir visada. kad būtų atsižvelgta į realius poreikius. Dar dėl ataskaitų susijusių su Horizontas 2020 programa. E, pranešėja gana teisingai minėjo, kad reikia keisti dalyvavimo Horizontas 2020 taisyklės. Yra taisyklės numatytos institucijoms, universitetams, tačiau, kalbant pavyzdžiui apie didelės įmonės, taisyklės jau yra kitokios ir tai yra gana jautrus klausimas. Reikėtų rasti tinkamą pusiausvyrą, atsižvelgti į dalyvavimo taisyklės ir į tai, kaip tos taisyklės yra taikomos institucijoms bei įmonėms. Kągi, ponios ir ponai, tai jau buvo paskutinis mūsų darbo atvarkės punktas šiandieną. O rytoj mm, vis, visus kviečiu į koordinatorių posėdį, o 10 val. įtri komitetas mm, pradės balsavimus. Tada ačiū Jums už šiandienos posėdį ir už jūsų kantrybę. Gero vakaro.